Good afternoon, everyone. Labą dieną visiems, nors nedaug čia mūsų, bet jau 15 minučių vėluojame. Todėl pradėkime darbą. Septintas klausimas. 2011 metų ECB metų ataskaita. Ir suteikiu žodį pranešėjai Marisai Matijas, prašom. Uh. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti įvairių frakcijų kolegoms, kurie prisidėjo prie kelių susirinkimų, susitikimų ir mes pasidarbavome rengdami kompromisus. Ir štai dabar tokia situacija. Rengdama kompromisinius pasiūlymus, kurie, manau, yra išdalinti, ir kai kurie jau aptarti. Pirmiausia, stengiausi įvertinti pasiūlymus kartu, juos apibendrinti, suartinti. Ir jeigu yra didelių nesutarimų ar skirtumų, aš stengiausi pasinaudoti kaip galima daugiau e, jais ir prašiau kolegų juos perrašyti, kad būtų, turėtume naują pagrindą daryboms ir tarpusavio susitarimui. Taigi laikėmės tokios strategijos. Kolegos pateikė apie 24 kompromisinius pasiūlymus dėl tų dalių, kurios iš pradžių jau buvo pranešimo projekte. Daugiau kaip septyni jų apima nemažą, nemažai, nemažą pranešimo dalį. Taigi turint visą tai galvoje, aš pasistengiau parengti juos tokiu formatu, kuris patenkintų kaip galima daugiau žmonių, skaitant tuos, kur, kurių nuomonės labai skiriasi, reikėjo apimti atskaitomybės, skaidrumo dalykus, pinigų e, politikos operacijas, viską mes tengiamės apimti, nebuvo lengva. Pabandėme tai padaryti, rengdami kompromisinius pakeitimus. E, nekalbėsiu apie kiekvieną atskirą pakeitimą, pateiksiu bendrą situacijos vertinimą. Pabandysiu išdėstyti kai kurios pasiūlymus ir norėsiu išgirsti kolegų nuomonę, kad galėtume pasistumėti į priekį diskusijoje. Pirmiausia, pirmiausia, stengiamės pabrėžti pinigų politikos įgyvendinimą 2011 metais suprantame, kad kontekstas yra menkas augimas, ekonomikos dinamikos trūkumos, dinamikos trūkumas kredito rinkose. Taigi, menkas augimas, kredito trūkumas, todėl reikia naudoti neįprastinės, nekonvencinės priemonės. Tai yra paminėta ir Centrinio banko ataskaitoje, ir mano pranešime. Tačiau augimas yra labai svarbus atsižvelgiant į krizę ir mes pasistengiame suskonstruoti ties augimo klausimais. Antras dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra bankams keliamos sąlygos. Čia pateikėme įvairių pasiūlymų dėl paprasčiausių priežasčių. Tai yra egzistuoja E, sąlygos valstybėms ir bankams. Man atrodo, kad tai yra akivaizdu ir mano pasiūlymas visų pirma susijęs su tuo, kad būtų atsižvelgiama į tai, kad e, skolimas bankams turėtų tapti skolinimu ekonomikai, e, įmonėms ir namų ūkiams, nes be tokių sąlygų visas mm, pinigų politikos veiksmingumas yra pakirtamas. Aišku, yra klausimų. Vienas yra susijęs su pinigų politikos e, sąlygomis ir e, mes bandėme atsižvelgti į kai kurių kolegų iškeltus klausimus dėl neįprastinių priemonių, e, dėl jų veiksmingumo ir kaip tai susijęs su netrokštamų tokių priemonių taikomų poveikiu. Manau, kad svarbu apie tai pakalbėti. E, ir parengti tam tikrą politikos mišinį, e, panaudojant pinigų, pinigų politikos priemonės ir ES biudžeto politiką. Taigi, šiuo aspektu pateikta įvairių pakeitimų, skaitant dalykus susijusius su įkaito teikimu ir to poveikiu ECB balansui. Mums reikia daugiau informacijos apie įvairias turto grupės, kurios būtų priimtinos kaip įkaitas. Ir mums reikia daugiau informacijos dėl atitinkamo e, to įkaito ligmens ir panašiai. Mums reikia daugiau informacijos įvairiais aspektais. Kompromisuose, pakeitimuose, kuriuos aš parengiau, pabandžiau išdėstyti įvairių kolegų išdėstytas abejones dėl didėjančių disbalansų kredito rinkoje. Aš nežinau, ar tai yra kapitalos rautų, nes neturiu kapitalos rautų poveikis, tačiau žinome, kad jie gali pakengti eurozonos e, situacijai. Taigi yra tokių pakeitimų. Tačiau taip pat e, pakeitimai dėl pinigų politikos vertinimo ir jos veiksmingumo 11 metais Taigi šie dalykai turi būti taip pat iškelti. Reikia vertinti pinigų politiko pagal ECB turimus įgaliojimus. Ir aš tai pabandžiau padaryti, tačiau turime pasakyti, kad neturėtume iš mūsų diskusijų e, išmesti apskritai pinigų politikos tikslų paminėjimo ir pinigų politikos efektyvumo kovojant su infliacija ir mano minėtus balansus, disbalansus. Tai yra apskritai svarbu. Pamandžiau panalizuoti ECB vaidmenį korekcijų programuose ir rengiant struktūrinio pobūdžio politikos priemonės, be e, išeinant už tikrųjų ECB įgaliojimų e, ribų. Ir šios veiksmus reikia turėti galvoje diskusijoje. Na ir baigiant kalbėti, galbūt vėliau galėsiu dar pakomentuoti kitus dalykus. Mm, turiu pasakyti, kad buvo daug pakeitimų pateiktų visų frakcijų įvairiausiamis kryptimis. Visi reikalauja daugiau informacijos apie tai, ką daro ECB, nori e, valdybos posėdžių protokolų, apie sprendimus, informacijos apie CB balansą ir taip toliau ir taip toliau. Na ir aš pasistengiu atsižvelgti į visų pakeitimų dvasę, rašydama pranešimą, bent jau, kaip sakau, jų dvasę. Taigi, iš esmės, pranešimas yra toks, reikės spindėti įvairiausias nuomonės. Na ir dabar norėčiau išklausyti kolegų nu, komentarų. Thank you very much indeed. Labai ačiū, ponė Matijas. Kadangi EPP atstovų nėra, suteikiu žodį socialistams ir diskusijos gale, jeigu EPP narių atsiras, tai mm, suteiksiu jam ar jai žodį. Dabar socialistų vardu ponas Njokas. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ačiū pirmininkė kolegos nuo paskutinių diskusijų ekon. Vyko mm, labai vaisingos diskusijos su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais. Kolegė Matijas konsultavosi su mumis, ieškodama kompromisų dėl šio pranešimo kuris yra proga mūsų parlamentui suteikti savo nuomonę dėl ECB monetarinės politikos, bet ir dar bendriau dėl eurozonos makroekonominės politikos. Noriu priminti, kad Marian Teisen pranešimas iš dalies taip pat aptarė tos lausimus, kurie yra išdėsti ehm, šiame pranešime, pažiūrėjau, dėl trojkos. Uh, Ir praeitą savaitę plenarnėje sesijoje buvo dideli palaikanti dauguma dėl šių klausimų. Ir aš tikrai manau, kad mes kolektyviai sugebėsime sutarti dėl ponės Matijas pranešimo, ypač turint omenyje tai, kad yra pranešios pasiūlyti kompromisai, kurie atspindi tikrai didžiulės pastangas, kurias reikia pasveikinti. Aš tikrai labai sveikinu ją dėl jos darbo kokybės, dėl jos uh, pozicijos, kuri, man atrodo, labai puikiai atspindi vairių frakcijų nuomonės. Kalbant apie monetarinę politiką, kaip jį atspindėta šiame pasiūlyme, yra tikrai labai subalansuota, formuluotės tinkamai atspindi makroekonominės situacijos eurozonoje sudėtingumą. Kalbant apie neįprastas priemonės, ar tai būtų Europos centrinis bankas e, dėl sudėtingos situacijos esančių valstybių, periferinių valstybių e, yra išdėsi savo poziciją, kas man yra labai svarbu. Ir pavyzdžiui, e, manau, kad labai svarbu, kad pranešėjas siekia atspindėti didelės daugumos šio komiteto narių pozicijas. Ir Todėl, aišku, šis pranešimas atspindi ir parlamento um, poziciją dėl kitų klausimų, pavyzdžiui, dėl skolų mažnymo fondo ar dėl eurozonos mm, kovos su cikliniais procesais e, pajėgumų ir tikrai galima labai pasveikinti uh, tokį darbą. Galiu kolegos dabar tik tai dar padrasinti, pa, pa, paraginti kartu su pranešėja naujai pažvelgti į a, šias a, nuomonės, kurios išdėstos pranešėjos parengtame dokumente ir aš manau, kad jos jums bus priimtinos. Tikiuosi taip. Mr. Tremosa. Ačiū dabar Alde vardu Mas Tremosa. Muchas gracias, Pablo. Hoy, ya que nos presides tú, hablaré la lengua castellana. Ačiū. Kadangi tada pirmininkavo šiam posėdžiui, tai aš kalbėsiu ispaniškai. Taip įrodysiu savo brolystę. Aš norėčiau visų pirma pasveikinti pranešėją su puikiai pavykusiu pranešimu. Pastarąją savaitę mes labai daug kalbėjomės, diskutavome Strasbūrė Ir mes, liberalai, iš tiesų turime šiek tiek abejonių dėl to, kad mes randa, nerandame bendro vardiklio ir kad visos frakcijos yra suskaldžiusios presdamos Europos centrinio banko klausimą. Tačiau dabar matome, kad iš tiesų tų abejonių nebeliko. Mes suprantame, kad e, dabar patiriame didžiulę krizę, kad finansų rinkos nukentėjo nuo tos krizės. Ir e, ir Europos centrinis bankas turi imtis tam atitinkamo vaidmens, tačiau tas vaidmuo kelia kai kada ir abejonių. Aš asmeniškai apie kompromisinius pakeitimus galiu pasakyti, čia nežinau aš kitų kolegų pozicijos, kad tie kompromisiniai pakeitimai tikrai pavykė. Mes labai stengiamės atsižvelgti į atskirų frakcijų pozicijas ir kad jos atsispindėtų kompromisiniuose pasiūlymuose. Aš tik tai e, trumpai apibūdinsiu kai kurios kompromisus. Antras, pavyzdžiui, ketvirtas kompromisai man yra priimtini. 19, 12, 17, 19, 20, 21, 22 ir 24. Jie man yra priimtini. Kiti kompromisai kelia man šiek tiek abejonių. Galbūt galėtume jiems pasiūlyti kitokias formuluotės, tačiau bet kokiu atveju galėtume tik tai pritarti m, mm, tiems pagirimams šiam pranešimui. Ir galiausiai, jeigu bus pasiūlyti kiti kompromisai, mes, žinoma, džiaugsimės, kad e, mūsų mm, e, būsų pasiūlymą įtraukti tai būtų skaidrumo, pavyzdžiui, arba e, šitą nuostatos dėl refinansavimo. Iš tikrųjų, aš norėčiau, kad daugiau būtų suorganizuota posėdžių, kad galėtume aptarti išsameu šitą pranešimą ir jį pritaikyti visiems poreikiams. Galiausiai balsuosime dėl visų pakeitimų. Ir jie turėtų būti priimtini, bent jau daugumai. Tačiau vieną reikia pasakyti, kaip Europos parlamentas, mes tikrai turime rasti konsensusą tarp įvairių frakcijų. Taigi, baigdamas, norėčiau pasakyti, kad galbūt mm, yra iš šaldės pusės tam tikrų problemų. Yra vadinamoji raudonoji linija, kurios peržengti negalima. Europos centrinio banko atveju būtų labai svarbu, kad ECB nepriklausomybė išliktų. Mums tai yra akivaizdus prioritetas, į tai reikia atsižvelgti. Mes esame Europos Sąjunga, mes nesame Junktinės Amerikos valstijos. Ir mes negalime taikyti tų pačių ekspansinių politikų kaip amerikiečiai. Todėl mano frakcija mano, kad Europos centrinis bankas turėtų būti nepriklausomas ir tai yra didžiulis eurozonos privalumas. Nes kitų atveju e, bus keliamas abejonės dėl įvairių Europos centrinio banko inicijuojamų projektų. Ypač Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, dabar yra labai abejojama Europos centrinio banko veikla. O, o e, kiti E, nekonvenciniai, netradiciniai metodai, o kurių ėmėsi Europos centrinis bankas, tai iš tiesų e, juos mes vertiname kritiškai. Mes negalime pritarti visiems kompromisams susijusiems su tais nekonvenciniais metodais. Tačiau e, galiu pasakyti, kad iš tiesų tema labai subtilė. Mums reikia ją išsameu panalizuoti. Tačiau bet kokiu atveju norėčiau padėkoti pranešėjai už e, pastangas įtraukti, atsižvelgti į visas mūsų pastabas. Ačiū, sako pirmininkas. E, pritariu Jums. E, taigi, žaliųjų frakcijos atstovų nėra. FD, EKR, tai atsiprašau, panas Reičiakas. Ačiū ponė pirmininkė. Tradicinis ekspertas ECB klausimų yra ponas Epinkas iš mūsų frakcijos, dėja jo šiandien nėra čia ir jis manęs paprašė perteikti į jo pastabas, jo vardu. Pirmiausia, ponas Epinkas yra nusivylęs kompromisinių pasiūlymų projektu, projektais, kurias siūlo pranešėja ponia Matijas, sako, kad jos kompromisai apima ECR pakeitimus, tačiau tai dažnai taip nėra arba tai yra nepakankamai. Ponas Epinkas tikisi, kad daugiau jo pasiūlymų bus įtraukti galutiniuose kompromisuose. Jeigu pasirodytų, kad tai yra neįmanoma padaryta, padaryti, jis pareikalaus atskiro balsavimo dėl savo e, pas, pakeitimų daugumos. Antra, ponas Epinkas nesutinka su nuorodomis į tokius dalykus, kas būtų panašu į monetarinį finansavimą. Jis nesutinka, kad kompromisiniai pakeitimai dėl 13 dalies, kur siūloma nukreipti ECB pelną e, operacijoms mažinant Graikijos skolą. Tai šią prasme verta paminėti, kad yra esminių skirtumų tarp formuluotės kompromise ir susitarimo, kurį pasiekė Eurogrupė e, šią savaitę. kad e, tai yra valstybių narių sprendimas ir jis e, niekaip nesusijęs su ECB. Toliau panas Epinkas e, kompromisinėse pasiūlymuose dėl papildomų fiskalinių priemonių sąrašą nepriimtinų euro obligacijos prieš ciklą nukreipti fondai pagal e, pagal e, sutartis ir e, Europos stabilumo mechanizmo e, dalykai netinka šiam pranešimui. Ir ketvirta, ir ponas Epinkas nemato poreikio kvestionuoti ECB statuto ir pinigų politikos tikslų, kuri aiškiai apibriežti sutartyje. Jis mato, kad reikia didinti skaidrumo reikalavimus ir pritarė kompromisiniam pasiūlymui, kad būtų skalbiami valdančiosios tarybos posėdžių protokolai kartu su argumentais ir balsavimu, balsavimo rezultatais. Taigi, kompromisiniai pasiūlymai ko gero nebus priimtini ECR ir mūsų frakcija negalės pritarti ponos, ponios Matijas pranešimai. Ačiū už jūsų pozicijos paaiškinimą. Aš pamiršau iš karto pasakyti, kad jūsų šelnis pranešėjas yra ponas Epinkas. Taigi galbūt dabar laikas suteikti žodį pranešėjai, ponia Matijas. Ačiū dar kartą už jūsų išsakytas pozicijas. E, ačiū už paramą kompromisiniams pakeitimams, išskyrus paskutinį pasisakymą AKR vardu. E, tai yra geras pagrindas siekti daugumos susitarimo komitete. Aš bent jau galiu pabandyti, pasie, pabandyti pasiekti tokį susitarimą. Na ir keletas konkretesnių komentarų. Nekomentuosiu visko, ką jūs čia pasakėte. Tačiau, jeigu kolegos nori atsiųsti savo išsakytus, išsakytas pastabas ir kitas raštu, tai prašom. Na, o dabar keletas tiesiog dalykų susijusių su su tuo, ką kalbėjo ponas Tremosa apie ECB nepriklausomumą. Čia aš bandau aiškiai pasakyti, kad Centrinio banko nepriklausomumas vykdant e, jo užduotis ir pinigų politikos užduotis nėra pakartami jokių mano pasiūlytų kompromisų. turint galvoje, kas buvo pasakyta, aš tikrai nenorėjau e, pakirsti ECB nepriklausomumo. Tačiau susijęs klausimas yra ir e, dar klausimas, kuris nėra iki galo aptartas, kad priimant tai kaip e, išvesnė sąlyga mūsų tolesniai diskusijai yra klausimas toks, ar ECB turi ar ne galimybių gyvendinti savo įgaliojimus. Mums reikia aiškumo čia. Aš su tuo sutinku. Mes sutinkame su kolegos išsakytų principų, tačiau turime atminti, ECB jau turėjo viršyti savo įgaliojimus ir tai susiję su kitais pasisakymais. Pavyzdžiui, e, įskiršimas į korekcijų programas. E, ECB teko įsikišti įvairiausius sektorius. Ir šis klausimas tebėra atviras ir mums jį reikia iki galo aptarti. Na, dabar e, grįšiu prie to, ką sakė kolega iš konservatorių frakcijos dėl 13 kompromiso, kuri, kaip jis sakė, kuris, kaip jis sakė, yra neprimtinas. Turiu pasakyti, kad čia, kai kalbame apie ten išdėstus dalykus, turime turėti galvoje, kad Graikijos skolos restruktūrizavimas ECB e rankomis turi būti daromas taip, kad būtų išvengta, jog ECB iš to uždirbtų, supirkęs e, Graikijos vertybinius popierius už mažesnę nei nominali vertė rinkoje. Kai ECB gauna perviršį ir turint galvoje jo įgaliojimus, tai galbūt jis galėtų tą perviršį perskirstyti. Taigi, dalykų tiesiog e, aptarti, ką daryti su Graikijos skola ir kokia ta skola yra eurozona apskritai. Tačiau šios klausimus reikėtų turbūt aptarti detaliau. Tose sritise, kur sutarimo dar nėra ir kurio, kurio reikia siekti, aš e, pasistengsiu turėti galvoje viską, ką jūs sakėte, tačiau vienas dalykas yra tas, kad turime būti griežti Čia kolega skundėsi, kad kai kurie, į kurios jo pakeitimus nebuvo atsižvelgta. Taip yra todėl, kad jie prieštaravo visai kompromiso filosofijai. Jeigu būtume įtraukę tos pakeitimus, mes būtume e, panaikinę patį kompromisą ne, dėl politinio turinio, kad kad neprieštarautume patys savo, nebūtų jokių pilkų zonų. Todėl negalėjome įtraukti tų pakeitimų. Nenorime, kad pakeitimai būtų prieštaringi. Galite teikti savo pakeitimus atskirai. Bet, kaip sakiau, galime aptarti viską, ką jūs norite, skaidrumo klausimus ir taip toliau. Na ir aš mielai sustikčiau su visais dvišalių pagrindų, kurio galėtume trumpai tuos dalykus aptarti. Galbūt galėtume surenkti trumpą šešėlinių pranešėjų sustikimą. Taigi prašau pirmiausia atsiųsti savo komentarus raštu ir dar kartą dėkoju. Ačiū, ponė Matijas. Periname prie kito darbo tvarkos klausimo. Aštuntasis klausimas - pranešimo projekto dėl UCITS pristatymas. Ir žodis ponui Svenui Gygoldui. Prašom. So. Ja, herzlich willkommen. Taigi. Malonu iš visus matyti. Ir labai gerai, kad e, vėl nagrinėjame šį pranešimą po tiek ilgai diskusijų. Puiku, kad mes dabar galim pasikalbėti apie jį. E, mano pranešimas buvo patiktas ir dabar iš tiesų įdomu, kokia bus kolegų reakcija į šį pranešimą. Norėčiau tik tai pabrėžti kelis punktus. Komisijos pasiūlymas mm, apriepia tris didelės sritis. Pirmas tai yra atsakomybės klausimas, toliau sankcijų klausimas ir trečia tai yra atlyginimo klausimas. Ir iš esmės mm, Šitas e, kolektyvinių investicinių produktų subjektų klausimas yra iš esmės yra toks, kad dabar jau penktas paketas buvo aptartas, dabar šeštas paketas yra aptariamas būtent susijęs su tais kolektyviniu investavimo produktais. Iš tiesų, tie primtini e, mums tie pasiūlymai, jie bus tik tai strumbinti, apibendrinti, ypač kalbant apie atsakomybę manau, kad komisija pateikė tikrai gerą pasiūlymą, kuris apsaugos vartotojus nuo rizikų, kurių jie negali įvertinti. Ir e, jeigu valdymo bendrovės susidurs su problemomis, tada e, vartotojai bus apsaugoti kitaip negu anksčiau buvo, pavyzdžiui, Madofo sukčiavimo atveju. Taigi e, šios taisyklės kai kuriais konkrečiais atvejais, e, kai, kuriais, e, kai kuriuose trečiosiuose rinkose, būtent tokiu atveju, jeigu jūs norite kažkokį kapitalą investuoti į kitas valstybės ir fondų mm, atstovai sako, kad negali įvertinti rizikos šitos, šitos investicijos. Todėl jie nerekomenduotų ten investuoti. Aš manau, kad mes turėtume pasikalbėti apie tai, ar e, tos rizikos negalėtų būti ir apdraudžiamas. Aš prisimenu, kad per Vanšperės kitame kontekste jau siūlė tokį draudimą. Tai reiškia, kad jeigu e, jums grėsia kažkokia rizika, o, o kuri apribotų, sakykime, pagrindinių e, sandorio šalių veiksmus, e, o tai jiems nepriimtina, tada ir e, šita rizika būtų perkeliama ant vartotojų pečių, tada aš manau, kad galima vis dėlto nuo tos rizikos apsaugoti vartotojus, pritaikant tam tikrus draudimo sprendimus. Tai kad vartotojas, ne, vartotojų būtų neužkrauta šita rizikos našta, E, ir kad, sakykime, labai griežtos įsiklės dėl tai atsakomybės e, neapribotų atitinkamų įmonių veiklos investicijų rinkoje. Kitas dalykas tai yra teisinis klausimas, tai būtent e, piknaudžiavimo rinka, direktyva. Tai būtent kalbant apie nuosavo kapitalo direktyvą, kapitalo poreikio direktyvą mes čia šiuo tokiu atveju turime pasvarsyti apie sankcijas, apie baudžiamosios teisės, apie sankcijas ir jas suderinti ES, kad tokių e, vertybinių popierių subjektų atveju būtų taikomas atitinkamas sankcijos. Tačiau bet kokia atveju komisijos pasiūlymas čia pagrindinė kryptis yra teisinga. Trečioji dalis ir mano pasiūlymai mano pranešime yra susijęs su atlyginimais. Komisija iš tiesų priėmė paprastą sprendimą. Iš esmės nustatėme fondams, tai būtent tas taisyklės, kurias mes nustatėme anksčiau fondams, perkelė šį čia tiesiog nukopijavo tas e, taisyklės dėl atlyginimo. Ir, ir e, šie pasiūlymai iš principo identiški yra tiems ankstesniems mūsų pasiūlymams, e, kurias ir, ir toms pasiūlymams, kurias pasiūlė FSP. Tačiau iš esmės čia buvo ir kai kurių problemų perkeliant tas nuostatas. Aš pasiūliau savo pranešime, todėl, kad mes FSB e, taisyklės, e, kalbant apie atlyginimus, visiškai perkeltume į šį teisės aktą. E, čia kalbama dar apie tai, ar, mm, sakykime, priežaros institucija turėtų įgyveninti tinkamas taisyklės. O dabar šitų mm, vertybinių popierių subjektų atveju. A, atlyginimai kaip turėtų būti reglamentuojami, kokiu lygmeniu. Žinoma, vartotojų e, gynimo ar apsaugos organizacijos e, būtent atkreips dėmesį į šitą atlyginimo nustatymą, bet ir pačios įmonės turėtų vis dėlto taikyti tinkamas taisyklės, kaipgi turėtų būti nustatomi tie atlyginimai. E, yra, pavyzdžiui, pavyzdžių, kai yra fondai, kurie patiria nuostolių, bet išmokamos tam tikros premijos vadovams. Ir reiktų nustatyti atitinkamas ribas arba gairias. Ir kai, kurios, kai kurie fondai nustato tas gairias, nustatant būtent atlyginimus tokias, kad gali lengvai peržengti nustatytas aukščiausias ribas. Na, aš čia nesikišiu į atskirų įmonių veiklą, tai, bet įsivaizduokite, yra fondas, kuris e, investuoja vertybinius popierus ir MSCI uh, World taiko uh, faktorius ir uh, investuoja į mm, besivystančių šalių vertybinius popierius. Na, iš esmės tai mm, tokiu atveju praktiškai pelno negaunama, bet atlyginim, išmokant atlyginimus tai neatsispindi, tai iš vis tiek išmokamos premijos. Mhm. Tie fondai, kurie gerai dirba, gauna atitinkamas pajamas ir augant jų pajamoms, mm, auga ir e, vadovų pajamos. Tačiau tos premijos, kurios e, yra tarsi papildomas atlyginimas, yra abejotinos, nes e, vien tik tai vartotojų teisų apsaugos požiūrių jos yra nepagristos. Aš manau, kad mes turėtume atsisakyti tokių premijų, tai ir būtent e, premijų už e, vykdomą veiklą. Tiesiog e, mes turime orientuoti savo sprendimus taip, kad fondai būtent generuotų pajamas. Kad jie būtų pelningi ir tik tokiu atveju galėtų būti didinimi vadovų atlyginimai. Todėl reiškia, kad fondai turėtų investuoti būtent į tokius vertybinius popierius, kurie gautų pajamų, uh, Taip padidėtų vartotojų pasitikėjimas tuo fondu, nes jisai dirba pelningai ir, žinoma, pasidėtų e, pasitikėjimas e, e, kolektyvinių investavimų peradžiamus vertybinius popierius subjektų rinka. Iš esmės aš pasižvalgiau, kas yra Junktinėje karalystėje ir Vokietijoje yra įprasta. Ir labai gerai, kad fondai nenaudoja tokių premijų. Tai yra daugiausia tokių fondų nenaudoja premijų jos buvo praktiškai e, atimtos iš vadovų. Ir um, labai malonu, kad į tai problematiką atkreipė dėmesį Europos parlamentas, labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su šelniais pranešėjais. Mes bet kokiu atveju norėjome sukurti dalinę rinką, būtent susijusią su šitą kolektyvinį investavimo produktais. Ir komisija pažadėjo, kad jį pakontroliuos šią situaciją, dėl to bus taikomi atitinkami teisėkuros pasiūlymai šiai sričiai ir aš manau, kad e, komisija turėtų dar e, pasigilinti į socialinius, ekologinius e, aspektus būtent tokių rinkų reglamentavimą. Aš į ponios Peres pranešimą dar pažvelgiau ir atsižvelgiau ir kitus pakeitimus, taigi labai malonu dabar išklausyti jūsų nuomonę būtų. Senor Gigol, en nombre del PPE, ante la ausencia del ponente, cedo la palabra al señor. Ačiū, ponia Gildai, EPP vardu ponas Gusės. Kadangi kolegos yra užsieimę kitose posėdžiuose ir man nepaliko jokių pastabų raštų, tai aš tik tai labai trumpai visų pirma pasveikinsiu Sveną su atliktų darbų. Priminsiu, kad mm, UCITS 5 PFMD iš esmės keičia situaciją, kuri atrodo gan keista. Tai yra, kad direktyva dėl alternatyvių fondų valymo buvo griežtesnė, ypač dėl atlyginimų, depozitorių ir nei kad uh, UCITS e, 4 direktyva, bet aišku, čia viskas buvo dėl istorinių pasikeitimų. UCITS 4, Klins apie tai plačiau kalbėjo, buvo priimta anksčiau nei mes žinojame viską dėl Madofo ir uh, Po to jau, aišku, buvo priimta dėl alternatyvių mm, fondų valdymo direktyva. Už tai ir buvo ta situacija, kad daug kas pyko dėl to, kad dėl investuotojų apsaugos nėra pakankamai padaryta. Ir iš esmės galvojant apie investuotojus ir yra kalbama apie tų taisyklių tobulinimą, kaip pranešės ir sakė, kad būtų atkurtas klientų, investuotojų pasitikėjimas, nors skaičiai rodo, kad UCITS ne, ne visiškai atsvėrė e, turint omenyje krizę ir vis tik tai tai yra m, mm, labai vertinami produktai, ypač su ES ženklu šias rytyje aišku, nereikia per daug čia visko toli nustumti reik, ir, ir galvojant apie pakeitimų pasiūlymus, žinoma, reikia stengti surasti pragmatiškus, no, nu, protingus sprendimus, kad nebūtų, aišku, ekstremalių variantų, kas egzistuoja įvairiose srityse, aišku, e, kad nebūtų teisės aktas paruoštas tik tai dėl kraštutinių situacijų. Uh, Ir e, svarbiausia yra e, galvoti, kad tai yra finansinis reglamentas, o ne baudžiamasios nuotatos, kur reikia nubausti kažką tai, kas išklydo iš kelio, kad iš tikrųjų šio teisės aktų ieškoma geriausios pusiausviros, kuri leistų užtikrinti ir finansinį finansinį gerą veikimą ir santaupo apsaugą ir paskatas investuotojams ir tuo pačiu, kad būtų užtikrintas tikras saugumas, tai yra to, ko mums trūksta šią srityje įvertinant krizę ir, ir kitose srityse. Taigi, galvojant apie pakeitimus, aš tikrai galiu pasakyti, kad pasikliauju Sveno, kad jis suras tinkamą pusiausvyrą tarptų visų pusių ir tų visų pakeitimų, nes jis tikrai yra geras specialistas. Ir aš manau, kad su mūsų su pakeitimais galėsime tikrai patobulinti iš teisės aktą ir mm, komisijos pasiūlymas bet kokiu atveju irgi yra pakankamai priimtinas. Ačiū. Ačiū, ponai Kozės. Ar dar kas nors norėtų pasakyti, gal e, socialistų vardu panas Simon? Uh, of... Uh, Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu vietoje Arlin Makarti, kuris argi negalėjo prisijungti prie mūsų šiandien. Taigi tik pateiksiu Jums informaciją, ką ji galvoja dėl šio dokumento projekto. Visų pirma, ji e, prašė padėkoti pranešėjui Singigold už parengtą pranešimą, ji bendrai e, ve, e, pritarė jam, ypač dėl pakeitimų komisijos pasiūlymą, ji remia tuos pasiūlymus, kur eina kalba kalba apie tas nuostas, kad būtų galima sustiprinti visą režimą, kad būtų išvengta rinkų, piknaudžiavimo rinka, kad tos nuostatos būtų griežtesnės. Taip pat remia pana Gigalt e, sprendimus, e, pasiūlymus įtraukti visus, kas yra susiję su tokiu fondų valdymu. Europos UCITS modelis jos manimų yra tikrai sėkmingas, kaip matome iš patirties, taigi reikia užtikrinti užtikrinti um, galimybę gyvuoti šiam modeliui tvariai ir ilgai, um, ypač turintuomenė krizės situaciją. Labai svarbu, kad investuotojai turėtų gerus ir tvirtus um, investavimo kanalus per UCITS kolektyvinės investavimo į perleidžius atvinius popierius subjektus. Reikia taip pat pasakyti, kad labai svarbu yra paremti investicijas į realią ekonomiką, užtikrinti rinkos augimą taip pat ir MVI srityje. Tam, kad UCITS fondai galėtų būti tinkamai naudojami, viso to tai turi žinoti, kad tie, kas priima priima sprendimus dėl jų investicijų, yra patikimi ir bus e, nubausti, jeigu bus e, pritaikytos kokios tai rizikingos strategijos. Skaidrumas, informacijos atskleidimas taip pat yra labai svarbus elementai, norint užtikrinti, kad investuotojai žinotų apie visą riziką, kurios, kurią jie galbūt prisijima. Thank you. UCITS e, paketas turi suteikti investuotojams išsame informaciją dėl investavimo portfelių ir tie, kas yra atsakingi už tą informaciją, turi ją atskleisti investuotojams, e, tiems, kam priklauso e, tos investicijos. Ir dabar Arlin per atimiausią savaitę sieks dirbti kartu su kitais šiandienis pranešėjais dėl bendro rezultato. Ačiū. Simon, nom... Ačiū, ponui Simon liberalų vardu. Tiksliau, panas Jensen vardu, panas Klins. Iš tikrųjų, labai įdomus posėdis. Kalba vien tik tai šešėlinių pranešėjų atstovai. Tačiau tai nereiškia, kad niekas nesidomi šio pranešimo. Mm, iš tikrųjų, tema tikrai svarbi, nes būtent tas e, e, kolektyviniai, kolektyviniai investavimo produktai yra labai svarbus. Ir mes e, norime apsiginti nuo visų rizikų susijusių su tokiais ja, produktais. Čia jūs minėjote ja, Medofą apie ja, jo sukčiavimą sukeltą pavojų. Ir tuo metu, jau anksčiau, prieš porą metų, jau buvo diskutuojama, ar mes neturėtume kažkaip apsaugoti tas rinkas, bet vis dėlto nepavyko. Na, pirmiausia, tas atsakomybės klausimas yra labai svarbus, kalbant apie šitos vertybinių popierių subjektus. Šiuo atveju tai, tai yra toks produktas, E, kuris yra skirtas dažniausiai mažajam investuotojui, tai yra rizikuojančiam investuotojui. E, todėl reikėtų e, investuoti į šitą AFM režimą. Hmm, ir šitie produktai būtent susiję su tuo, kad būtent investuojama į rizikingas rinkas, dėl to nukenčia vartotojai ir mažiai investuotojai. Aš dabar e, norėčiau keli žodžius pasakyti ponios Jensen vardu e, kolegės iš Danijos. Aš angliškai perskaitysiu jos tas pastabas. E, tai būtent. E, Kaip PVC direktyva, iš tikrųjų tai yra pagrindinė priemonė, e, E, e, ir visų pirma jinai susiję su, su depozitoriumu ir su e, visų pirma šito subjektų taikymu. Tačiau bet kokia atveju šios funkcijos neperdodamas trečiajai šaliai. Ir finansinės institucijos gali būti, kad, veikti kaip depozitoriai būtent šioje rinkoje. Taigi bet kokias pareigas turi šitie depozitoriai. Tai turi būti išnagrinėta Mm, atitinkamais būdais, e, ypač tokiu atveju, kai, pavyzdžiui, kai e, yra užfiksuojami kai kurie e, pelno praradimai. Notarai ir teisės mm, institutai gali mm, prižiūrėti tik tai kai kuriais atvejais tuos depozitorius. Dep ir vartotojai, remdamiesi atitinkamomis taisyklėmis, pradėjo investuoti, žinoma, į tos kolektyvinius produktus trečiosiose rinkose. Todėl galima išsirinkti tokius prižiūrėtojus, kurie prižiūrėtų tas investicijas ir depozitorius trečiosiose šalyse. Šitą atsakomybę vartotojų atžvilgių e, įvairiose valstybėse yra skirtinga, nes vartotojai saugomi skirtingai. O dabar direktyva būtent nustato sankcijas, griežtesnės sankcijas investivimas sektoriuje ir tai atsispindi kai kuriuose ekon komiteto pranešimuose, čia kalbant ypač apie rinką ir e, e, kolektyvų poreikio direktyvą ir taip toliau. Tai būtent komisija, komisijos poveikio vertinimas rodo, kad valstybės narės pasižymė įvairiai, įvairiais e, e, skirtingais sankcijų taikymo būdais ir sankcijos yra skirtingas ir skirtingi kriterijai yra naudojami taikant šitas sankcijas, ar jos būtų administracinio pobūdžio nuobaudos ar e, kitokio pobūdžio mm, baudos. Ir komisija taip pat skiria daug dėmesio atlyginimai atlyginimams. Ir ponė Jensen rašo, kad mm, pelnas gaunamas iš šitų kolektyvinių subjektų verčia fondus rizikuoti, todėl mm, tų fondų vadovai kaip tik tai ir būtent rizikuoja kartais net, net nekreipdami dėmesio į vartotojo poreikius. Todėl reikia pakeisti šitą situaciją. Klins, en nombre de ese. Ačiū, panai Klins. Panas Kamal. Uh, Atsir. E uh, Ačiū, sveikinu Sven pranešimą. Aišku, turint omenyje, kad jis ir kūdikiu turi rūpintis ir, ir, ir dviejų vaikų tėvas ir dar šitokie klausimai čia, nežinau, kaip jam sekasi viską taip gerai įveikti labai džiaugiuosi, kad um, nurodytos ir kitos uh, direktyvos bei reglamento šiame pranešime toliau dėl FMD e, rekomendacijų dėl e, čia naujinimo nuorodų ir, ir labai svarbu toliau dėl atsakomybės. Aš visiškai remiu tą nuomonę, kad turi būti aiškiai pasakyta, kur baigėsi tas bet. Mm, įdomu klausyti, aišku, FMD diskusijų dėl, pavyzdžiui, Madov uh, kur Medov niekada nepasakė, kad tai buvo rizikos e, e, fondas, visą laiką buvo tai tarsi UCITS. Tai gerai, kad čia yra tinkamoje vietoje tai nurodyta. Toliau yra, man atrodo, bendras sutarimas, nėra kažkokių tai politinių skirtimų, e, kad jeigu yra kažkokia tai veikla kolektyvinė ar ne, kažkas turi būti atsakingas. Taigi labai svarbu, kad uh, Mm, UCITS 5 būtų suderinta su FMT, su alternatyviais fondais į e, fondo direktyvą. Ir labai svarbu, aišku, kada tas fondas pradės tą atsakomybę vykti, prisims ją ir su FMD, pavyzdžiui, palyginus. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs perimat ir mano poziciją dėl uh, besivystančių valstybių, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, sutarančioji šalis, tarkim, uh, kaip apibriešta ir tos investicijos besivystančiose šalise Dažnai man sakoma, kad aš norėčiau tiek daug kalbėti apie besivystančias valstybės, kai eina kalba apie FMD, bet aš džiaugiuosi, kad čia e, pranešėjas tikrai nelėpia man to daryti. Toliau, jeigu. E, pavyzdžiui, depozitoriumas nerimauja dėl e, fondo ketinimų investuoti į besivystačią valstybę. Kyla klausimas dėl atsakomybės ir jeigu iš tikrųjų fondo valdytas vis tik tai primiktinai nori investuoti, daryti tas investicijas, vis tiek depozitoriumas yra atsakingas už tai. Tai aš manau, turime rasti būdą ir mm, rasti, kad jeigu, pavyzdžiui, depozitoriumas Mm, vykdytų tą atsakomybės pareigą, bet ir realiai, kad būtų rastas tas, kas tikrai yra atsakingas už tą sprendimą investuoti trečioje valstybėje. Pavyzdžiui, jeigu depozitoriumas pasako, kad negerai yra investuoti, kaip planuoja fondas į tą besivystančią valstybę, tai kas, kad kažkas būtų realiai atsakingas už tai galų gale, kad netgi būtų galima sustabdyti tas investicijas, nes tikrai tai yra labai svarbu. Dabar dėl atlyginimų. Čia kai kurie dalykai mane neramina ir ypač galvojant apie mm, CRD trečią direktyvą direktyva, pavyzdžiui, e, dėl e, turto, kaip ir dėl bankininkų, kad būtų tos pačios nuostos. E, dėl sisteminės rizikos, aišku, reikia turėti omenyje, kad yra skirtingi verslo modeliai. Aš vis tik tai remiu tą nuomonę, kad aš nemanau, kad riboti premijas būtų geriausias būdas, gal reikėtų racionalizuoti atlyginimo klausimus ir dėl CRD 4, irgi dėl atlyginimų yra diskusijos. Tai aš manau, kad svarbu būtų galvoti apie tai, kad mm, TEF paskelb savo gairias e, sausi. Tai gal reikėtų suderinti mūsų nuostatas, e, kad ir valdytojų ir investuotojų pozicijos būtų suderintos. Labai svarbu galvoti apie aukšto lygio principus. Ir aš norėčiau, kad e, ACR frakcija norėtų, kad būtų galvojama apie valdybos rezultatus, kažkaip suderinta su tuo. Ir mes norėtumėm, kad būtų naujai pažvelgta į šį klausimą. Esmė yra tokia, kaip to pasiekti. Jūs teisingai, aišku, sakote, ir aš esu skaitęs ir kitų dokumentų, kur kalbam apie tai, ar tikrai visuomet galima suderinti pasiektus rezultatus valdybos su e, tuo, kokius atlyginimus jie gauna. Ar yra kažkokiu tai standartų, kažkokiu tai kriterijų galų gale val... matai, kad nors ir prastai dirba valdyba, vadybininkams yra sumokėti atlyginimai ir dideli atlyginimai. Taigi gal kažkaip iš techninio to požiūrio taško būtų galima pažiūrėti. Tai aš nežinau, aš neturiu kažkokios labai griežtos pozicijos, aš laukčiau diskusijų ir labai džiaugiuosi, kad tikrai e, jūs taip e, siekiate kartu dirbti ir, ir, ir diskutuoti, tai gal ir tikrai pabandykime panalizuoti, kaip būtų galima suderinti tą e, rezultatų pasiekimą ir atlyginimą, kad būtų kažkoks ryšys tarp to. Bet to mes turime pasirūpinti, kad investuotojų apsauga būtų sustiprinta, kad nebūtų kažkokių tai nuostatų tuo pačiu metu, kurios mm, duotų netokio rezultato, kurio tikimės. Tai aš labai esu pasirūpinti pasirengęs dirbti toliau su pranešėjo. Aš tikiuosi, kad per nelik daug nebus jam bemiegių e, naktų kaip jaunam tėvui e, ir kad mes tikrai galėsime vaisingai padirbėti. Kolokual. Labai ačiū Kemalui. Toliau iš GUE frakcijos nieko nėra, todėl žodis vėl pieno gyvaldai. Ačiū už pozityvius atsiliepimus. Norėčiau šiek tiek pakomentuoti trumpai Labai aiškiai noriu pasakyti, nežinau, ar Paskalio konfanso e, rezume buvo karikatūra, tačiau jis kaip vystimosi ministras Prancūzijoje, kuris pasisako už didesnės investicijas e, besivystančiose šalise. Aš sutinku, kad fondai, aišku, gali suvaidinti savo vaidmenį, nukreipdami investicijas ir nieko tokio. Jeigu e, žmonės nori gauti pelną, kuris e, sukūriamas augančiose rinkose, tačiau reikia skirti, čia norėčiau ir po Wolfui Klinsui pasakyti, jeigu nori prisimti riziką investuodamas į vertiminius popierius kylančiose rinkose, nenori kaip investuotojus tuo pat metu prisimti riziką kurios negali numatyti, e, ne, kai negali prižiūrėti depozitorimo, ar jis atliko savo darbą. Aišku, viskas priklauso UCITS modeliui. Jeigu investuoji Brazilijoje, tai prisimi riziką dėl ekonomikos Brazilijoje ir tų bendrovių, kurios dirba Brazilijoje, į kurias investuoji. E, neprimtina tai, kad neskaidriai turi prisijimti rizikos rizika dėl to, kaip e, valdomi depozitoriamai Brazilijoje. Tai yra du skirtingi dalykai. Kad būtų veiksminga kapitalo rinka, tie, kas investuoja ir prisima riziką, turėtų žinoti, kokią riziką jie prisima, kokios neprisima. Paprastai investuotojai, ypač kai kalbam apie UCITS, kolektyvinio investavimo priemonės, negali įvertinti e, depozitoriumų kokybės. Todėl tai, ką komisija siūlo, yra pateisinama, kad e, ta rizika būtų dengiama pagal griežtas e, atsakomybės taisyklės. Ir jeigu kai kas, kai kurie e, žaidėjai sako, kad tai, tai negerai, tai galima taip tarnėti ir man įdomu, Komisija atrodo šio klausimu labai e, juokiasi, kai kalbam apie šį klausimą. Jeigu tai yra pateisinama, tai sakyčiau gerai. Jeigu yra sprendimas pagrįstas draudimu, kuris e, sumažina riziką investuotojams, tai gerai. Tas pats e, dėl paramos sankcijų režimui O kai kalbame apie atlyginimus, tai norėčiau pabrėžti, kad žinoma, kad aš sutinku, kad rezultatai ir atlyginimas turėtų būti susiję. Tačiau fondų rinkoje šis santykis ir taip egzistuoja. Galima pažiūrėti atitinkamas lenteles. Rezultatus pasiekintis fondai gaun, e, turi daug įplaukų ir tai yra paskata pasiekti rezultatų. Jeigu pasikalbėsime su fondo valdytojais, e, jie e, mato, kad jeigu auga fondas, tai jų pajamos didėja. Tai yra sąžininga. Tačiau ko nenorėtume matyti rinkoje, tai yra, jeigu, jeigu yra neskaidriai sukonstruotas kontrolinis dydis ir e, pagal jį gaunamas papildomas pajamos. Dėl to aš skeptiškai ir sunusiteikęs Ir taip pat premijų kultūra, kurią reikėtų aptarti kai kuriuose finansų pramonės struktūrose. Ir e, kapitalo reikalavimo direktyvoje mes balsavome, kad sumažintume tą ar pakirsime tą premijų kultūrą ir aš siūlau tai daryti ir šioje rinkoje. Dauguma žmonių, kurios pažįstu, nesekė vienos premijos po kitos, tačiau finansų sektorius, e, jeigu manome, kad elgesi pagal kitas taisyklės negu kitos, e, kiti sektoriai, aišku, yra, kad daug gero darbo ir finansų sektorė, tačiau yra tam tikra kultūrinė orientacija į trumpalaikį pelną ir didelės premijas. Šią kultūrą reikia išgyvendinti finansų sektorėje. Mano šalyje žmonės ir kitur e, Europoje pritarė tokiai nuomonėje, kad ši kultūra turi pasikeisti todėl galime ramiai tai aptarti. Mes bandėme suderinti savo poziciją rengiant kelis pranešimus ir galime tęsti tą logiką, turint galvoje, kad kolektyvinio investavimo priemonių e, investuotojai nusipelno didesnės apsaugos negu investuojant į spekuliacinius fondus. Todėl aš ir pritariu komisijos pasiūlymams e, dėl kai kurių taisyklių. Taigi, ačiū. E, ir e, labai malonu visada dirbti su Kamalu ir dirbsime taip ir toliau. Ačiū Svenai. Taigi šiuo metu baigėme aptarinėti šį klausimą ir darome pertrauką iki penktos valandos, nes kitas klausimas yra bendras e, mūsų susitikimas ir žimtumo reikalų komiteto susitikimas su e, Olerenu ir Andoru. Pamiršau paminėti pakeitimų terminą, tai yra gruodžio 17, aptarsime juos sausio 21 dieną, o balsavimas komitete turėtų įvykti vasario 25 dieną. O plenarnėje sesijoje dar turi būti patvirtintas terminas. Taigi, kitas darbo tvarkės klausimas bus svarstamas 5 valandą. Bendras susitikimas su komisarais Olirenu ir Laslo Anduru dėl ekonominio dialogo, dėl ekonominės augimo apžvalgos. Taigi dabar pertrauka. Labai ačiū visiems. I don't really talk about developing countries anymore. She said, I thought, I thought I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 you, you say this is not yet joint meeting. Right. Okay, everybody, um, this is this is not quite yet. Kągi, kol kas tai dar ne bendras posėdis, kadangi laukiame komisaro atvykstant, bet iš ekon požiūtaško dar nebuvo pirmininkės skelbimų dėl įvairių klausimų, taigi aš tą ir padarysiu dabar, kol laukiame kad turėtumėt užsiemimą. Visų pirma, ekonomikos dialogas su Jean-Claude Junkeriu, Eurogrupės e, pirmininku, kaip žinote, tai įvyks šiandien po piet. Pan praeitą penktadienį informavo mus, kad jis negalės atvykti dėl nenumatytų aplinkybių. Aš jam parašiau mm, apie e, e, savo pasiūlymus dėl įvairių kitų datų, gruodį ar sausį, kada būtų galima surenkti šį svarbų ekonomikos dialogą. Kaip žinote, dabar turėsime mm, susitikimą, kuris numatytas su komisarais Ren ir Andor. Tai turi, buvo numatyta rytoj, bet e, šiandien tai įvyks, kadangi komisaras Ren turi kitų labai svarbių reikalų rytoj, taigi tada ta buvo perkelta į šiandien. Uh, atrodo, kad viskas labai gerai susidėlioja, bent jau mūsų darbo prasme. Dabar dėl vykstančių dialogo, dėl kapitalo poreikio e, direktyvas re, reglamentų buvo politiniai trilogai antradienį, trečiadienį Strasbūrė, buvo padaryta pažangos įvairiais klausimais, pažiūrėjau, dėl kapitalo apibrėžimo, standartų apibrėžimo, vidaus reitingų paremtų požiūrių ir priekybos finansų. Techninis sutikimas įvyks, įvyko tiksliau trečiadienį, kad būtų būtų įtraukti tie susitarimai, kurie yra kompromisinėse tekstuose ir kitas politinės trilogas turi įvykti rytoj po neeilinio ekon posėdžio. Taip, suprantu, kad apie 11 valandą jis prasidės. Dėl dviejų dokumentų paketų buvo praeitą savaitę du trilogo sutikimai vėlai, vėlai vakare ir padaryta pažangos dėl dviejų pranešimų projektų. Likę klausimai dėl mm, kovos su mm, mokesčių vengimu, taip pat memorandumo e, projekto rengimo ir atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimo taisyklių gauzės pranešime liko neišspręsti, o Ferrero pranešime liko neišspręsti. Tai taip vadinamasis trečiasis skyrius, deleguotieji aktai, tikslus, tikslios formuotės dėl vykstančio dialogo ir kaip atsižvelgti į mm, reikšmingas problemas tai pervišio deficito procedūroje. E, dialogas taip pat įvyks ketvirtadienį, tai yra rytoj. Dėl kredito reitingavimo agentūrų trilogas įvyko vakar. Ne. Lapkričio 20 dieną ir um, dalyvavo komisaras Barnie. Vakar įvyko dar nusitikimas dėl likusių neišspręstų klausimų, tai yra um, surinių skolų reitingo, rotacijos ir konkurencijos. Ir galiausiai um, finansų komitetų pirmininkus Sueganikozijas ir vicepirmininkas atstovavo, Stolijan atstovavo Ekon vadovybei ir buvo skirtas, skirta to sutikimo dalis taip pat ir Europos semestrui ir nacionalinių parlamentų vaidmeniui. Labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentai dalyvautų, aišku, apibrėžiant nacionalinius biudžetus, bet aišku, reikia pripažinti Europos semestro svarbą kaip po priemonės, kuri leis pagerinti ekonominę valdyseną ir dabartinės iniciatyvos, kurio, kurio, kurio ėmėsi Europos parlamentas. Uh, dėl Europos semestro e, irgi yra labai svarbios ir buvo akcentuota, kad reikia svarstyti konkrečias temas toje parlamentinėje savaitėje. Ir aš žinau, kad jūs turėjote e, jau ataskaitą apie vizitą į Dubliną, bet aišku ir apie tai. Mes kalbėjome su pirmininkavim perimsinčia Airija apie tai, ką jie ketina padaryti, ką jie darys dėl tų semestro sustikimų struktūros geresnės. Tai tie gal būtų pirmininkės skelbimų, kol kas dar nesame pasirengę perėti prie kitos posėdžio dalies, tai truputėlį palauksime. Okay, we will start. Iš karto pradedame. Labai ačiū, turbūt pastebėjote. Pas mus atvyko komisaras Renas, komisaras Andoras ir užtruko spaudos konferencijoje. Taigi dirbsime šiek tiek pamainų sistemą. Pakeisime šiek tiek darbo atvarkę. Pristaikysime prie tų, kurie čia yra. Taigi sveikinu komisijos narį e, Reina ir taip pat užimtumo ir ekonomikos reikalų komiteto narius, kadangi čia posėdis yra bendras. Tikriausiai formaliai reikėtų patvirtinti darbo atvarkę, niekas nesiūlo jos pakeisti. Tai nepaisant to, kad galbūt e, užduosime klausimus e, Renui prieš atvyks komisaras Andoras. Taip ir padarysime tuomet. Taigi dabar žodis Oli. Pasisakyti dešimčiai minučių. Ačiū, Šaron. Sunku aptarti visą Europos ekonomiką turbūt per dešimt minučių. Ponios ir ponai, Aš atvykstu tiesiai iš komisijos posėdžio, kuris prasidėjo šį rytą 8 ryto. Po kelių savaičių pasirengimo komisijos planui e, tikrai ekonominiai ir pinigų sąjungai, taip pat e, e, rengiant e, augimo apžvalgą posėdis pasibaigė prieš valandą maždaug ir aš pirmininką Barosą palikau spaudos konferencijoje. Las Landoras kolega ten taip pat e, pasiliko ir netrukus atvyks čia, kai pasibaigs konferencija Berlemonto pastate. Priminant, ką sakė Žakas Deloras, kad mums reikia ir gaisrininkų, ir architektų Europos ekonomikai. Aš aiškiai pajutau, kad e, šią savaitę įvykdžiau Žako Deloro žodžius, nes pirmąjį antradienį dirbau kaip gaisrininkas, o pastarasias 48 valandas dirbau rengiant e, planą tikrai ekonomikos ir pinigų sąjungai. Tai reiškia iš esmės euro pamatų atstatymą. Malonu apsilankyti pas Jūs šiandien ir turėti galimybę e, pakalbėti su Jumis apie metinę augimo apžvalgą kurią, kaip sakiau, patvirtiname tik prieš valandą. Ši apžvalga yra komunikatas, kuriame, kuriame komisija išdėsto savo pasiūlymus dėl ekonominių metinių prioritetų ir pradeda naują Europos semestrą. Tai bus trečiasis semestras. Mūsų apsikeitimas nuomonėmis turbūt yra labai svarbus ekonominio dialogo prasme ir jis vyksta labai svarbiu metu, kuomet visos Europos institucijos diskutuoja apie tai, koks institucinis ir teisėkuros EPS e vaizdas bus. Jūs pateikėte savo e, nuomonę Tyson pranešime, kuris buvo aptartas e, plenarinė sesija Strasbūrė praėjusią savaitę. Tai buvo savalaikis ir svarbus indėlis iš parlamento pusės. Malonu buvo matyti, kad mes sutarėme dėl daugelio dalykų ir tikiuosi, kad tos sutarimus pamatysite ir komisijos plane, kuris, kaip sakiau, patvirtintas šiandien. Prieš perinant prie augimo apžvalgos, trumpai tarsiu keletą žodžių apie tą planą, bazinį planą, gilinant tikrą EPS, ypač tose srityse, kurios e, turi e, stiprų ryšį su dviejų dokumentų paketu ir e, yra svarbu šiam parlamentui. Komisijos parinis planas išdėsto kelio gairę su veiksmais, kurie yra būtini per trumpą, vidutinį ir ilgesnį laikotarpį siekiant tikros ekonomikos ir pinigų sąjungos. Trumpalaikiai veiksmai yra susiję su tuo sugyvenimu dėl to, kas yra susutarta ir kas tuo bus patvirtinta per, e, per, per atmesius 6-18 mėnesių. Tačiau tą struktūrą reikia tvirtinti ir antriniais teisės aktais per vidutinį laikotarpį mes numatome reformas, kurios reikalauja tam tikrų sutarties pakeitimų, o per ilgesnį laikotarpį numatome reformas, kurios reikalautų fundamentalesnių sutarties pakeitimų. Šiame kelyje planas e, subalansuoja didesnę atsakomybę ir didesnį solidarumą eurozonoje Jame taip pat siūlom e, imtis žingsnių užtikrinti demokratinį legitimumą ir atskaitomybę, ypač užtikrinant e, stipresnį ir tinkamesnį parlamento įtraukimą. Daugeliu aspektų šis planas atitinka e, viziją to tikro EPS, tos tikros EPS, kurią parlamentas patvirtino praėjusią savaitę pagal kelio gairėse komisija išdėstė priemonės e, trumpesniam laikotarpiu, kurias reikėtų pasiekti per sustiprintą ekonominės politikos koordinavimą, e, taikant eksantį e, priežiūrą ir taikant konvergencijos priemonės. Taip pat išdėstume savo norą patirinėti, ar galima būtų panaudoti esamas stabilumo ir augimo pakto nuostatas, siekiant užtikrinti pakankamas investicijas remiant e, augimą. Mes numatėme priemonės, kad būtų užbaigtas, tik, užbaigta tikra EPS per vidutinį laikotarpį stiprinant ekonominį koordinavimą, kas leistų sumažinti viešąją skolą, kuri viršyje stabilumo ir augimo pakto kriterijus per atpirkimo fondą ir bendrą euro obligacijų leidimą. Tai prisidėtų prie didelės e, vertimių popierių rinkos kūrimo eurozonoje ir prisidėtų prie finansinio stabilumo stiprinimo. Taigi apskritai šis planas numato konkretų kelią į priekį gilinant tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą, kas sutampa ir su parlamento vizija patvirtinta jūsų pranešime. Tai neįvyks per vieną naktį, reikia realistiškai vertinti politinius suvaržymus, tačiau galite būti tikri, kad komisija šią viziją tikrai vadovausis ir tikiuosi, kad mūsų tas atsidavimas padės pasiekti sustarimą dėl dviejų dokumentų paketo per ateinančias kelias dienas. ponios ir ponai. Dėl tolesnių augimo apžalgos prioritetų, tai norėčiau išdėstyti tris svarbiausias sritis iš e, visų penkių. Ir manau, kad Las Landoras pakalbės apie reikalus susijusius su užimtumu ir didelio nedarbo mažinimu. Šiais aspektais mes darbuojamės e, artimai kartu su juo. Pirmiausia, reikia užbaigti finansinių sektoriaus reformą. Tai nereiškia, kad reikia išpirkinėti bankus, reikia užtikrinti, kad verslas gautų e, šansą gauti finansavimą, realioji ekonomika, mažos ir vidutinės įmonės, geresnė prieiga e, prie finansų mūsų bendrovėmis yra labai svarbu, stiprinant eksporto ir pramonės gamybos pagrindus turime sustiprinti aktyves investicijas tiek e, viešajame ir privačiame sektorėje, kad Europos ekonomikos ratai vėl pradėtų suktis. Ir todėl e, Europos investicijų banko kapitalo didinimas, e, dėl ko buvo nuspręsta Europos tarybos pasiūlys mums, jau atsispindės investicinio banko skolimo programoje nuo kitų metų pradžios tai turėtų prisidėti prie, prie viso finansavimo 180 milijardų eurų dydžio e, mažų ir vidutinių įmonių finansavime e, išteklių e, veiksmingumo ir infrastruktūros plėtojimo srityse. Antra, mums reikia tęsti struktūrinės reformas ir šią prasme jau vyksta reformas Italijoje, Ispanijoje, iš esmės visose valstybėse narėse, visoje Europos Sąjungoje. Daugiau reikia nuveikti gerinant verslo aplinką, kad verslininkams lengviau būtų pradėti verslą ar e, plėtoti esamą. Ir šią prasme švietimo sistemos rezultatai ir įgūdžių e, lygmuo turi būti pakeltas aukščiau, nes mums e, to reikia konkuruojant pasauliniu mastu o kliūtis konkurencijai e, taip pat e, paslaugų srityje ir energetikos sektoriuje taip pat turi būti sprendžiamos. Trečia, turime užtikrinti viešųjų finansų tvarumą, e, vykdant fiskalinę konsolidaciją protingai. Tai reiškia, kad reikia išlaikyti investicijas tokias, tokias srityse, kurios svarbios augimui ateityje, tai yra moksliniams tyrimams, švietimui, ir energetikai. Didesnis ekonominis valdymas, stipresnis ekonominis valdymas yra geras pagrindas sutvarkyti viešuosius finansus, atsižvelgiant, aišku, į šalių specifinės ypatybės. Svarbu yra tai, kad, kaip anksčiau sakiau, kad saugumo ir augimo paktas nėra kvailas. Jis e, kalba apie struktūrinius deficitus ir įmasi, e, numato priemonės ekonominiam ciklui, todėl komisija pirmiausia daugiausia dėmesio skiria struktūriniams fiskaliniams pastangoms, vertinant, kaip šalis laikosi ne tik nominalių tikslų, nors e, žiniasklaidoje dažnai tai labai greitai patenka į antraštės. Noriu informuoti Jūs taip pat, kad pagal tą pagrindinį planą, kuris yra labai svarbus ir ekonominiam augimui, ir konsolidacijai. Mes ieškosime kitų būdų pagal esamas taisyklės, pagal pakto prevencinę dalį, kaip pritaikyti e, investicijų programas, vertinant stabilumo ir konvergencijos programas. E, tiksliau pagal tam tikras sąlygas neatsinaujančios viešos e, investicijų programos, jeigu jūs e, pagerina finansų tvarumą, galėtų gauti leidimą trumpam nukrypti nuo vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo. Tai galėtų būti taikoma, pavyzdžiui, vyriausybių investicijams, projektams, kurie konfinansuojami kartu su ES. O tai atitinka bendrą mūsų augimo politiką ir stabilumo ir augimo paktą. Ponas ir ponai, baigdamas, noriu pasakyti, kad mes e, per 2-3 metus nuėjome gana toli, reformuodami ekonomikos valdymą, turime ir toliau dirbti tvariam augimui, geresniam užimtumui. Metinė augimo apžvalga nu, ir, yra, ir skina kelią tokiai politikai, kuri padės Europai grįžti e, prie augimo, atsigauti ir o kitais metais, kad galėtume sustiprinti e, atsigavimą ir taip palengvinti tvaraus augimo ir tarvaito kūrimo pagrindus bei tolesnę fiskalinę konsolidaciją. Labai ačiū. Uh, um, commissioner... Ačiū. Mm, dar vieno komisaro nesulaukėme, kadangi jis uh, turi atlaikyti frontą prieš spaudą jūsų vardu, taigi jūs turėsite atlaikyti frontą čia jo vardu diskusijose su mumis. Taigi dabar kiekvieno komiteto mm, pranešėjai dėl metinės augimo, dėl metinio augimo tyrimo. Uh, um, pateiks klausimus, po to jūs galėsite atsakyti. Taigi Elisa Ferreira iš Ekon komiteto, po to Ver Veronika Fontanie iš užimtumo komiteto. Elisa, prašom. Ačiū, komisarė, kalbėsiu angliškai, kad būtų paprasčiau. Taigi, rengėme kitą uh, metinio augimo metinį, kitą metinį augimo mm, tyrimą ir labai džiaugiuosi, kad parlamentas gali suvaidinti vaidmenį diskusijose, tačiau prieš kalbant apie ateitį visų pirma turime sąžiningai pasakyti, koks yra krizės valdymo iki šiol rezultatas. Ir manau, kad turi būti atvira, sąžininga ir pripažinti, jog konsolidavimo strategija dėje žlugo. Uh, komisija deda milžiniškas pastangas, kad atrastų atsigavimo ženklų. Aš sveikinu tas pastangas um, iš tose veiksmuose, kurie vadovaujasi rekomendacijomis, tačiau dėje realiai vertinant griežto taupimo priemonės kuris įgyveno geriau ar prašiau besielgiančios valstybės, ne, beprecedentiniais lygmenimis. Uh, fiskalinės pozicijos pasikeitimas ir 18 punktų Graikijoje, 7,5 punkto Ispanija, 4,8 punkto Italijoje. Taigi mes norime paklausti, kokie yra rezultatai. E, griežtas taupimas paskatino e, milžinišką recesiją tose valstybėse, augimo tendencijos nuolat peržinomos žemėjimo tvarka ir be to greta tos to taupimo ir tų trūkstamų pajamų aišku, kad susikūrė recesinė spiralė, kuri dabar jau pradeda pasiekti ir eurozonos e, pačią širdį ir aišku, rezultatai prognozijas yra labai neigiamas kitiems metams ir greičiausiai ir šiem metam bus neigiami deficitai e, pas, smu, dar blogėja ir kai kuriuose valstybėse, kaip jūs teisingai pripažinote, e, pusė jaunimo neturi jokios ateities. Taigi atėjo laikas sustoti manau, kad piliečiai nebegalės išgyventi dar vienerų metų, kuomet bus primetama dar tokia strategija, kuri ne, nelengvina padėties. Žmonės gali sutikti e, pasiaukoti kažkiek, tai jeigu tiki, kad tos aukos kažkur nuves. Taigi mes turime įrodyti, kad mes esam teisūs ir, ir tai aiškiai turime parodyti, turime būti konstruktyvus. Ir reikia, pavyzdžiui, dėl alternatyvių investavimo fondų valdytojų kompetencijos matosi, kad trūksta OCR iš, Fra, iš Prancūzijos, CM iš Danijos, MK iš Vokietijos vakar pris, kartu pristatė šį dokumentą, kuris rodo, kad krizės recesijos atveju konsolidavimo pastangas reikia sulėtinti, iš, išdėlioti per ilgesnį laikotarpį, ypač galvojant apie 2013 metus, būtina sumažinti konsolidavimo pastangas bent 85 milijardais eurų, jeigu mes nenorime, kad tiesiog sproksamai išauktų nedarbas. Taigi konkrečiai vertinant, aš noriu žodžiu tris klausimus. Visų pirma, ar jūs esate pasirengęs kalbėti su kitomis suinteresuotomis šalimis um, prognozių kokybės? Antra, ar pripažįstate, kad um, skolos našta atskiroms valstybėms narėms yra kritiškas klausimas ir ką konkrečiai ketinate padaryti dėl euroobligacijų? investicijų ir skolų mažinimo fondo, um, ko parlamentas prašė dviejų dokumentų pakete. Trečia, ar jūs pripažįstate? kad augimas, augimo ir darbo vietų um, iniciatyva birželio mėnesio yra tuščia, vertinant konkrečiais veiksmais ir makroekonominis dis, disbalansas. Mm, nepaskatino rekomendacijų perviršio valstybėms uh, laikytis um, manevro ribų. Tai tie trys klausimai yra labai svarbus, aš laukiu jūsų atsakymą. Um, to... Ačiū dabar e, žodis e, Veronikai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Malonu, kad pas mus atėjo komisijos narys. Tikiuosi, antrasis komisijos narys taip pat netrukus atvyks, kad galėtume pakalbėti ir apie užimtumą, tačiau šiuo metu sunku uždavinėti klausimus komisijos narių, neišklausius jo. Na, vietoj augimo turime susitraukimą ir norėtume išgirsti komisaro pasisakymą prieš užduodant klausimą, klausimus dėl priemonių, kurios būtų naudingos. Situacija labai sudėtinga. Aš manau, kad turime sustelkti ties prioritetais. Nes tai, ką kol kas darome, neduoda rezultatų tokių, kokių norime. būtų įdomu išklausyti abiejų komisijos narių, kas vyksta, apie tai, kas vyksta šiuo metu ir turint galvoje, kas šiuo metu vyksta, kurie, kokie yra prioritetai, kurie mm, leistų mums išbristi iš krizės. Man prioritetas būtų 20 metų strategija. Europa negali vėluoti šioje srityje. 20 metai nėra taip toli, mums reikia rimtai imtis daryti tai, ką esame įsipareigoję. Išmanus tvarus augimas, tai yra svarbu. Kai kurių priemonių jis imtasi e, šiemet, tačiau dalis tų priemonių yra neproduktyvios, vis dar tęsis krize ir turime kažką daryti. Turime siekti politinių tikslų ir ką 12 metais padarėme, yra nepakankama. Nepakankama, kad pasiektume 20 metų tikslų. Valstybės narės turi daryti viską, kas yra būtina vykdydamos nacionalinę politiką ir siekdamos tų tikslų. Ar jos tai padarė? Ką jos dar turėtų padaryti? Dėl darbo rinkos struktūrinių reformų ir e, fiskalinių reformų skatinti augimą. Mums jų reikia, reikia, kad valstybės narės imtųsi priemonių, kurios skatintų darbo vietų kūrimą. Darbo mokesčių reforma, kad galima būtų skatinti savarankišką darbą ar įmonių steigimą. Ir taip pat, pat užtikrinti galimybę gauti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, kas yra didžiulė problema būtina keisti darbo rinkos struktūrą, kad ji būtų e, naujoviškesnė ir įtrauktų visus. Ir reikia panaudoti, aišku, žaliosios ekonominės skaitmės, ekonomikos e, galimybės, visas modernės galimybės, kurias reikia išnaudoti. Kalbėjote apie jaunimo nedarbą. Jaunimo nedarbas yra didžiulė problema visoje Europoje, ypač Ispanijoje, kur šis nedarbas didesnis negu kitur jis yra daugiau negu 50 procentų. Todėl mums reikia aiškios strategijos. Ką siūlo komisija daryti? Kiti prioritetai yra rinka, kuri būtų dinamiškesnė, lankstesnė ir daugiau e, sutelkta į darbo vietų kūrimą. Na, žinau, kad e, darbo rinka turi tapti dinamiškesnė, ypač ji turi aktyviau traukti moteris e, ar e, labiau nuskriaustus gyventojų sluoksnius. Mums jūs sakėte, kad reikia demokratinio legitimumo ir ta prasme yra svarbus ir parlamento, Europos parlamento vaidmuo, bet ir nacionalinių parlamentų vaidmuo mes klausome pilietinės visuomenės, turime klausytis e, socialinių partnerių, nes norime, kad piliečiai e, pritartų tokiams priemonėms, kokias mes siūlome. Jeigu aš e, šipsaus ir taip rodau, tai reiškia prašom nustoti kalbėti, o ne tęsti. Jeigu dabar, manau, suteiksiu žodį komisarui Renui keturioms minutėms atsakyti į klausimus, E, tikriausiai daugiausia Elisos klausimus ir po to suteiksiu žodį užimtumo komisarui. Tuo pat metu atsakyti jūsų klausimą ir pateikti savo na, prisis, pristatymą. Tai turbūt užtruktų maždaug 10, 12, 13 minučių. Neskau 14, nes žinau, kad e, kas nors gali kalbėti šiek tiek ilgiau. Olė, prašom dabar atsakyti į tos pirmosius klausimus, keturias minutės. Thank you, Sharon. Ačiū, Sharon. Visų pirma, dėl ponios Ferreiros klausimų. Uždavėte tris labai konkrečius klausimus. Visų pirma, mes esame pasirengę kalbėti apie komisijos ekonominių prognozių kokybę Taip, esame ir iš tikrųjų mm, yra užtikrinta labai svarbi vieša priežiūra. Institutai vertina, analizuoja ir tikrina vieni kitų mm, ekonominės prognozes mm, nuolat. Bendrai galima pasakyti, kad mūsų ekonominės prognozes yra gan patikimos palyginti su kitų tarptautinių e, institucijų darbų. Bet aišku, tai yra nuolatinis darbas, reikia nuolat tobulinti mūsų ekonominės prognozes, galvojant apie 27 valstybių narių ekonominės prognozes, visas ekonominės dimensijas nuo augimo iki infliacijos, iki užimtumo. Visa tai bus pristatyta vasario mėnesį. Antra, jūs klausėte apie euro obligacijas ir skolos mažnymo fondą, mes tai įtraukėme į savo metmenis ir tikiuosi, kad jūs atidžiai panalizuosite mūsų dokumentą, kur kalbame apie įvairias galimybės, alternatyvas dėl to, kaip skolų mažinimo fondas ir paktas galėtų padėti Europai įveikti savo problemas dėl tvarumo, tiksliau dėl viešo sektoriaus finansų netvarumo ir pernelyg didelės mm, skolos naštos. Lygiai taip pat, kalbant apie euro obligacijas, metmenyse taip pat kalbama apie įvairias alternatyvas ir prielaidas, kurių reikėtų, kad būtų galima išvengti moralinės rizikos ir užtikrinti fiskalinę drausmę ir užtikrinti trumpalaikę rinką trumpalaikėms e, VP. Akivaizdu, kad ir euro obligacijos ir skolų mažinimo fondas reikalaus sutarties pakeitimo. Aišku, reikėtų galvoti apie tinkamą tvarkaraštį toms iniciatyvams. Dabar dėl augimo ir užimtumo. Pone Lopė Fantanie taip pat kalbėjo apie nedarbą, darbo vietų kūrimą, mokesčių reformas. Aš matau, kad mokesčių reformos įvairiose valstybėse, taip pat ir Graikijoje, pavyzdžiui, bet taip pat ir Ispanijoje ir kitose valstybėse narėse yra labai svarbi bendra ekonomikos ir visuomenės reformų dalis, e, skirta užtikrinti tiek viešųjų sektorių tvarumą, tiek ir uh, socialinio teisingumo lygį, kad žmonės galėtų jausti taip, kad iš tikrųjų viskas vyksta teisingai, kad legitimumas būtų užtikrintas visų šalies piliečio akise. Dabar dėl užimtumo ir nedarbo. Laslo be abejo sutelks dėmesį į šios klausimus. Man tik tai yra aišku, kad turime imtis veiksmų, kurie būtų proporcingi problemai. Uh, už, e, e, nedarbas ES dabar yra 20 milijonų žmonių. To, ir tai, aišku, yra visiškai nepriimtina, kaip bežiūrėtum. Kai kuriuose valstybėse narėse užimtumas yra pats aukščiausias ir darbo rinkos yra labiausiai fragmentuotos. Uh, Taigi ir, ir, ir daug reikšmingų reformų buvo pritaikyta per pasantrų, pusantrų, pastarųjų pusantrų metų. Mm, buvo ir, ir kontroversiškų, aišku, reformų, bet aišku, tai labai svarbu žingsniai link darbo rinkos situacijos gerinimo ir labai svarbu, kad tos reformos būtų iki galo gyvendintos. Na ir galiausiai įmonės turi pajusti, kad jos gali įtvirtinti nuolatinės pozicijas ypač jauniems europiečiams, kad e, tikrai būtų galima sukurti tokias darbo vietas, kurios užtikrintų pritaikytas paslaugas, užtikrintų mm, užimtumo atkūrimą, kad būtų darbo jėgos judumas, lankstumas ir kiti elementai susijęs su darbo režimu. Tai, aišku, yra labai svarbus mūsų e, augimo tyrimo elementas. Laslo, aišku, apie tai daugiau pakalbės. Dabar suteiksiu žodį komisarui Andor. Aš nežinau, ar norėtumėt visų pirma mm, bendrai kažką pasakyti, taip pat sureaguoti ir tuos klausimus, kurie buvo iškelti. Aš palieku jums teisę spręsti, kaip jūs kalbėsite. Taip? Ačiū komisarė, bet jūs neatsakėte į mano trečią klausimą dėl augimo ir užimtumo iniciatyvos pirmininkė. Aš suprantu tai, tačiau labai prastai laikomasi drausmės laiko prasme. Gal bus galima pabandyti atsakyti per kitą atsakymų raundą jūsų klausimą. Eh, Ačiū, ponia pirmininkė. Eh, atsiprašau pirmiausia, kad šiek tiek pavėlavau. Pirmiausia, norėčiau trumpai pristatyti užimtumo ir socialinių reikalų aspektus metinėje augimo apžvalgoje ir bendrą užimtumo ataskaitą pristatyti ir atsakyti į tuos klausimus, kuriuos išgirdau atvykęs. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad du e, dokumentai, apžvalga ir e, užimtumo e, ataskaita apibūdina rimtą situaciją Europoje dėl užimtumo ir socialinių sąlygų. Norėčiau rezumuoti komisijos analizę šiuose srityse prieš pradedant apie politinės gairias valstybės narėms kalbėti. Praėjusiais metais užimtumo krizė Europoje pagilėjo, prognozijas pablogėjo. ES šiuo metu yra vienintelis didžiausias didelis regionas pasaulyje kur nedarbas vis dar didėja. Kasmet 12 metais e, nedirbančių žmonių skaičius didėjo ir, kaip minėjo vicepirmininkas, šis skaičius dabar sudaro daugiau kaip 25 milijonus. Tačiau aš visada prašau visus e, žiūrėti, kas yra, kas lepiasi po skaičiais. Po šiais skaičiais yra labai skirtinga situacija valstybės narėse. Skirtumai iš tiesų didėja. Nedarbas, pavyzdžiui, Austrijoje sudaro 4,4 procento, o Ispanijoje beveik 26 procentus. Kai kurios valstybės narės e, gana lengvai atlaikė ekonomikos krizę, kai kitos nukentėjo smarkiai, ypač e, turint galvoje e, viešojo sektoriaus krizė, skolos krizės eurozonoje. Ir Reikia pabrėžti šiame kontekste, kad didelis nedarbas tik iš dalies kyla dėl darbo rinkos veikimo. Kai kurios struktūrės problemos yra gerai žinomas, pavyzdžiui, darbo rinkų segmentacija pagal skirtingas sutartys, e, trūksta investicijų, keičiant e, saugusiųjų įgūdžius. Šios silpnosios darbo rinkos vietos e, pablogino užimtumo E, problemas, tačiau tai nėra krizės e, pagrindinė priežastis. E, tas didėjantis nedarbas yra didelė, mažos bendrosios paklausos rezultatas. Mažas vartotojų pasitikėjimas dėl eurozonos krizės, trūksta augimą skatinančių investicijų ir prastas verslo klimatas. Žinoma, mes norime, kad darbo rinka būtų kaip galima atsparesti, ir e, reikia spręsti skūrinės problemas, kad jos netrukdytų e, atsigavimui. Tai buvo ir mūsų užimtumo paketo patvirtinto praėjusiu balandį tikslas. Tačiau tai yra tik tai e, dokumentų paketas, o tikras sprendimas gilinant EPS, ką pristatė komisijos vicepirmininkas, yra galutinis receptas baigiant Europos krizę. Ir čia mums reikia E, laikytis taip pat turėti galvoje ir 20 metų strategiją. Kovojant su krize e, dėl užimtumo e, plotmėje komisija apžvalgoje numato rekomendacijas svarsimis narėms. Dabar norėčiau pabrėžti svarbiausius bendro užimtumo pranešimo svarbiausius aspektus, kurį patvirtinome šiandien ir gairias valstybės narėms. Pirmiausia, turime sustiprinti darbo vietų kūrimą ir paklausą darbui. E, darbo apmokestinimas, e, apie ką buvo kalbėta klausime, yra per didelis, ypač mažą atlyginimą gaunantiems darbuotojams ir reikia pereiti prie kitų apmokestinimo šaltinių, pavyzdžiui, tarša ar turtas. Reikia daugiau e, panaudoti potencialą darbo rinkoje ar kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, žaliame sektorėje. Reikia sustiprinti darbo rinkos atsparumą, galimybę išlaikyti darbą ir reaguoti į ekonomikos poreikių pokyčius. E, tai galima padaryti per e, darbo rinkos reformų balansavimą ir per vidinį bendrovių lankstumą kad vengtume kad tokių sprendimų, kad pirmiausia, svarbiausia ar lengviausia atleisti yra darbuotoje. Tai daroma per adaptaciją ar įgūdžių keitimą. Taip pat turime supaprastinti užimtumo teisės aktus, sumažinti e, apsaugos laikinuose ir nuolatinėse kontraktuose e, skirtumus. Turime užtikrinti, kad visą tai atitiktų našumą, o minimalus atlyginimas e, būtų atlyginimo e, žemiausias lygmuo ir neleistume žmonėms dirbant likti, e, gyventi skurdžiai. Na ir Toliau švietimo problemas. Beveik vienas iš penkių jaunuolių ieškančių darbo neranda darbo ir vienas iš septynių nedirb, nei dirba, nei mokosi. E, mokymosi ir darbo derinimas per e, stažuotės yra viena galimybė. Kitą savaitę pateiksime užimtum, jaunimo užimtumo paketą su pasiūlymu panaudoti jaunimo garantijose ir garantijas ir sumažinti mokymas stažuočių kontraktų klausimus. Aišku, reikia galvoti apie ilgalaikį darbą. Dabar ES yra apie 26 milijonai be darbo, 11 milijonų e, nedirba daugiau kaip metus. Taigi reikia investuoti daugiau į užimtumo tarnybas ir aktyves darbo rinkos priemonės. Šios priemonės turi tapti stipresnė tikslingesnės, e, skirti daugiau dėmesio mokymui ir darbo partirties darinimui. Reikia gerinti socialinės investicijas ir socialinę apsaugą. Stabilizavimo efektas žmonių pajamoms susilpnėjo krizės metu, skurdas padidėjo ir pagilėjo. Namų ūkių pajamos e, krito dviejose trešdaliuose es narių, o žmonių dalis, kurie sako, kad e, jie susidarė su finansiniais, e, finansiniais problemos, e, yra istoriškai aukštas, tai yra sudaro virš 20 procentų. Aktyvos traukties strategijos įgyvendinimas pagal teikiant pajamą paramoms, pajamoms, paramą pajamoms ir socialinę pagalbą E, yra labai svarbus. Tai reikia sustiprinti, reikia užkirsti kelią marginalizavimui ir leistis visiems prisidėti prie ekonomikos. Tai yra socialinės investicijos. Na, tai nelengva padaryti, turint galvoje, kad reikia konsoliduoti finansus. Tačiau socialinių investicijų reikia, kad užkirstume kelią dar didesniems socialiniams kaštams ateityje. Dabar norėčiau šią prasme pabrėžti tai, kad metinė augimo apžvalga aiškiai kalba apie diferencijuotą augimui draugišką fiskalinį konsolidavimą, apie tai, kad reikia prioritizuoti investicijas tokias rytise kaip e, švietimas ir sustiprinti užimtumo paslaugų darbą. Ypač mes pažymime jaunimo garantijų sistemas, nes jos yra labai svarbios investicijos. Taip pat pabrėžime poreikį nuolat modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, užtikrinant, kad jos veiktų efektyviai, adekvačiai ir tvariai. Šiais klausimais kitų metų pirmą ketvirtį e, pateiksime šiose srityse socialinį paketą. Taigi, aš noriu pabrėžti dar baigdamas, kad šalis ėmėsi struktūrinių ir rinkos reformų, reaguodamas į e, specifinės rekomendacijas šalims. Taip pat matome pagerėjimą naudojant ES lėšas, ypač e, po to, kai komisijos e, komandos pagal jaunimo iniciatyvas lankės šalyse. Tačiau mums reikia daugiau pagalbos iš e, vyriausybių, kad jos sustiprintų darbo vietų kūrimą e, kartu su socialiniais partneriai, kad e, silpniausi visuomenės nariai galėtų atsistoti ant savo kojo. Ačiū. Euh, euh, Ačiū komisarui. Jūs prisivijote mūsų diskusijose ir kalbėjote dabar mums pakalbėti, galės dabar šešėliniai pranešiai pakalbėti ir turėsime dabar keturis pasisakymus. Du šešėliniai pranešiai iš užimtumo komiteto ir du šešėliniai pranešiai iš ekonomikos ir humanitarinių reikalų komiteto. Taigi pradėsiu iš eilės nuo pono Žampoligozės, ekonomikos monetarnių reikalų komiteto e, ir EPP frakcijos vardu turite pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. E, gerbiami komisarai, visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad parlamento atliekamas darbas dėl Europos semestro e, buvo svarbus, jis jį atsižvelgėte ir iš tikrųjų Jeigu taip yra, tai kaip, kaip jūs sakote, tai man nėra pagrindo jumis nepasitikėti. Jūs abu kalbėjote apie įvairias priemonės, kurių reikia imtis, kad būtų pagerinta ekonominė situacija ir užimtumo situacija. Kas negalėtų pritarti tokiems jūsų norams? Man atrodo, visi tam pritartų. Visose valstybėse narėse situacija yra sudėtinga, vienur labiau, kitur mažiau, bet visur sudėtinga. Svarbu, kad čia komisijos veiksmai būtų patikimi, nes šiandien tas spektaklis, kuris stebime Europoje, yra susiskaldžiusių valstybių, kurios nesugeba susitarti nei dėl biudžeto, dėl, mm, nei dėl bankinės sąjungos ir galų gale prieš viešąją nuomonę mm, gėda visai kitokius dalykus, nei tai, kas tarsi buvo sutarta kartą Briuselėje. Taigi tikrasis klausimas būtų toks. Aš nebejoju, kad tikrai nėra tokie jūsų norai, bet kokių priemonių realiai jūs turite, kad tie tekstai būtų subalansuoti, gerai apmastyti ir mm, sąlygotų tikrai realius jau veiksmus, kurie tikrai būtų gyveninti ir kuriuos tikrai pajūstų mūsų piliečiai. Ačiū dabar užimtumo reikalų komiteto vardu, socialistų frakcijos vardu, panas Gutierės. No sé, señores komisarios, si son ustedes conscientes de. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, ponė komisarai, aš nežinau, ar jūs suprantate, kokie neįtikinami yra jūsų žodžiai. Ir kaip neįtikinamai skamba jūsų pažadai mūsų piliečiams ir mūsų parlamentui. Aš nemanau, kad jūs tai suprantate, nes kitu atveju kalbėtumėte kitaip. Tačiau bet kokiu atveju džiaugiuosi, kad atvykote čia pas mus. Būtent tie komisijos nariai, kurie būtent kalba apie tą pačią sritį, tačiau skirtingai žodžiais ir prieštarauja vienas kitam. Pažiūrėkime į pastarųjų metų Europos semestrą. 0,4 procentai turėjo būti pasiekti, tačiau bet kokiu atveju augimas sumažėjo. Kitais metais augimas turėjo būti nustatytas 1 procento, tačiau bet kokiu atveju au, augimas nefiksuojamas. Tai kurgi yra problema? Jūs turėtumėte atsiskaityti už tai, kas įvyko praeisiais metais, kokių priemonių buvo imtasi. Taigi tie e, fiskaliniai daugikliai, rodikliai, jūs bandote e, įtikinti mus, kad, sakykime, vieno sektoriaus augimas e, e, reiškia vieną, kito sektoriaus neaugimas ir taupimas tame sektoriuje reiškia kitą. Tačiau pažiūrėkime į Ispaniją ir Graikiją. Ir visos jūsų teorijos subliukš. Jūs manote, kad iš tikrųjų užimtumas turėtų būti skatinamas įvairiomis priemonėmis, jauni žmonės turėtų gauti praktikos vietas arba jiems turėtų būti suteiktos galimybės. Tačiau kokiamis lėšomis mes tai finansuosime? Kaip įgyvendysime tuos užimtumo planus? Yra struktūrinės problemos atskirose valstybėse narėse. Iš tikrųjų, jokių eurų tam neskiriama iš valstybės išdo. E, Ekonomikos monetarinių reikalų komiteto e, vardu panas Kilakakis, po to bus ponė Harkin. Uh. Commissioners, thank you for your presentation. You know... Ačiū komisarė, už, e, kom, e, komisarams už jų pasisakymus. Na, žinote, vieną graikišką žodį, eufemizmas. E, ir galime savo užimtumo politikas būtent taip ir įvardinti. Eufemizmas. Realybė yra kokia Europoje mes turime nedarbo politiką. Ir uh, visose tose valstybėse narėse, kur turime 25, 15, 16 procentų nedarbo, kur iš esmės turime daug gamybinių pajėgumų, kurie neužimti, tai yra milijonai žmonių, kurie yra be darbo. Ar jūs galvojate, kad turite priemonių kažkokių tiek jūs, tiek valstybės narės atitinkamos, kažką realiai padaryti dėl nedarbo per artimiausius trejus metus?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 Ačiū, dėkoju abiem komisarams. Žiūriu į pranešimą spaudai. Panas Barosas sako, kad kalbame apie platų draugišką fiskalinį konsolidavimą. Bet aš nematau augimo, juk ES yra recesija. Beprotybė yra, kai tą patį dalyką darai ir darai ir darai, bet tikėsi vis kitokio rezultato. Taigi matome, kas darosi Europoje. Ir mano pirmas klausimas yra toks. Taip, mums reikia fiskalinio konsolidavimo, bet kaip su fiskalinio konsolidavimo spartumu niekas nekelia e, klausimo dėl to greičio. Ga, jeigu tuo atveju, kai vaistai e, nuodė kai kuriuos pacientus, gal e, neverta tų vaistų taikyti. Ir e, aš esu iš Airijos, kuri dažnai e, yra laikoma Europos fiskalinio konsolidavimo pavyzdžių ir dažnai yra cituojami, pavyzdžiui, BVP. Praeitais metais turėjome 1 procento augimą, tačiau skirtumas tarp BVP ir bendrų nacionalinių pajamų ar yra 22 procentai. Um, praeitais metais mūsų bendras nacionalinis produktas buvo 7 procentai. Tai yra realūs skaičiai. Apie tuos realius skaičius turime kalbėti. Negalima sakyti, kad kažkas yra sėkmė, jeigu tai neveikia. Aš suprantu, kad komisija gali dirbti savo įgaliojimų ribose. Aš sutinku su tuo, kad kai kurie jūsų politika duos rezultatų vidutiniu ilguoju laikotarpiu, bet artimiausio ateitie ką mes padarysime? Trys klausimai. Skolos našta. Aš galvoju, turiu pusantros minutės. Dešimt sekundžių. Uh, Viešieji finansai turi suvaidinti vaidmenį stabilizuojant skolas, tačiau skolos našta yra didesnė ir jūsų dokumente tai yra pasakyta, ką galime padaryti. Ar jūs svarstysite iš naujo fiskalinio konsolidavimo spartumą, kad jis neturi būti toks didelis greitas? Ir mes įvykdysime 2020 metų strategijos tikslus, kokie bus mūsų veiksmai dėl to greičio. Ačiū už pasisakymus. Dabar suteiksiu žodį komisarui Ren ir paskui komisarui komisarui Andor atsakyti tos klausimus, o kitą kartą, kitą tvarką komisarai atsakys. Prašom. Si, merci, madame, madame president. As regards uh, the first question of uh, Monsieur Gauzet. Kalbant apie pirmąjį mano Gauzeso klausimą, būtent apie komisijos patikimumą, tai aš suprantu jūsų abejonės, ypač kalbant apie nepasitikėjimą Europos Sąjungą, Eurozoną Tai rodo, kaip mes kovojame su krize. Tačiau bet kokiu atveju, kaip ir paprastai gyvenime, mes negalime skirti tik tai juodos ir baltos spalvos. Yra ir kitokių tarpinių spalvų, tai yra pilka arba kitos. Iš tiesų, mes padarėme tam tikrą pažangą, įgyvendinami atitinkamas politikos kryptis e, per pastaras pusę metų nuo vasaros. Tačiau, e, sprendžiant kitus klausimus, e, mes dar tęsime darbus ir mes turėsime juos tęsti ir turėsime dar daugiau gilintis atskirose srityse. Pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmas buvo, o buvo pradėtas spalio mėnesį. Tai iš tikrųjų yra na, tarsi apsauginė siena e, apsauganti e, finansinį pasaulį ir tai neturėtų būti nuvertinama. Europos centrinis bankas taip pat prieėmė svarbių sprendimų e, susijusių su tam tikrais e, e, pinigų sandoriais. Ir taip sukūriamas e, sąlygomas būsim galimoms intervencijoms į antrinių produktų rinką arba išvestinių produktų rinką. Taigi yra įmaus tam tikrų priemonių, kurios vėliau tik tai įgis atitinkamą reikšmę ir vėliau matysis jų rezultatai. Taigi nuo balandžio iš tiesų augimas buvo neįgiamas. Bet pirmus tris mėnesius augimas buvo pakankamai pastebimas. Ir e, tai reiškia, kad Europos ekonomikos atsigauna. E, taip, įvyko rinkimai Graikijoje, Ispanijoje. Bankai patyrė problemų Ispanijoje. E, na, ir tokiu atveju kilo problemos ir pačiai eurozonai. Todėl būtent e, ekonomikos augimas sumažėjo ir mes vis dar jaučiame e, šio, šio sumažėjimo pasiekmes. Tačiau bet kokiu atveju mes imamės ryštingos e, politikos, ryštingų priemonių, kad būtent ekonomika būtų atgaivinta. Ir pirmadienį arba antradienį buvo parengtas pagalbos paketas Graikijai, kad jis sumažintų savo valstybės skolą. Šios pastangos rodo, kad Europos eurozona rimtai imasi priemonių ir imasi visų priemonių, kurios yra būtinas atgaivinant ir įtvirtinant eurą. Stebėtojai ir rinkos dalyviai teigia, kad Europos komisija vėluoja imtis priemonių. Tačiau aš manau, kad tie, kurie spekuliuoja iš tiesų apie euro žlugimą arba eurozonos didžiulės problemas ir jos taip pat išyrimą, jie kaip tik vėluoja reaguoti į dabartinius įvykius. Aš manau, kad tos priemonės, kurios e, taiko, e, taikomos dabar, kurios, kuriomis siekiama sumažinti valstybės skolą, kaip tik ir padės ir greikiai atsistoti ant kojų. Tačiau bet kokiu atveju mūsų laukia daug darbo. E, mūsų ataskaitos kaip tik tai paruošti dirbą artimesnėms mūsų priemonėms ir kad e, mes sustiprinsime mūsų ekonomikos ir pinigų sąjungą. E, Pane Gutieras pasakė, kad šiais metais e, buvo užregistruotas mažesnis augimas negu prognozuota. Aš paaiškinsiu, kodėl taip atsitiko. Iš dalies todėl, kad šių metų pradžioje mums nepavyko gyventi kai kurių politinių priemonių. Tačiau E, šitas mažesnis ekonomikos augimas sėtinas taip pat su ekonomikos e, augimo sulėtėjimu ir už ES ribų. Taigi, bet kokiu atveju, e, mes turime iš, ištaisyti tas politikos klaidas ir valstybės narėse ir visoje ES turėtų būtent pagerėti, būti pagerintas turimų priemonių įgyvendinimas. Tada mes turėsime užtikrinti ir tikslesnius duomenis ir prognozes. Jūs nebeturite laiko, panas komisijos nariai. Turėsite skubiai atsakyti. Dabar kalbant. Apie, apie pervirio, pervišio šalis. Tai mes uh, atliksime tyrimą, tai užbaigsime tiksliau tą tyrimą per artimiausias porą savaičių. Uh, kaip mes galime subalansuoti ir, e, Europos ekonomiką geriau ir greičiau, taikydami e, reformas būtent perviršio valstybėse. Mes turime atitinkamas priemonės, politinės priemonės, kurios padės subalansuoti Europos ekonomiką. Mes dabar kaip tik stebime tas valstybės. Ir e, su tomis problemomis vėl to susidurime ne tik tai perviršio valstybėse, bet ir kitose Čia aš norėčiau pastebėti, kad e, Pavyzdžiui, Vokietijoje buvo deramasi dėl atlyginimo kolektyvinės sutartyse, kurie būtų nustatyti ir buvo sutarta, kad 5 procentais auks tie atlyginimai, atsižvelgiant dabartinę situaciją. Manau, kad a, e, tai įrodo, kad a, e, darbo rinka ir apskritai ekonomika Vokietijoje atsigauna, įgauna pagreitį. Tai taip pat geras ženklas eurozonai. Aš, aš bet kokiu atveju, e, bet dar tęsiu dialogą su jumis, e, dar grįšiu prie tų klausimų, kaip mes galime subalansuoti ekonomiką. Ačiū, Laus Landaras. Gerbimi parlamento nariai, pirmiausia, noriu atmesti savoką, kad komisija e, visą laiką daro tą patį. Tai netinka makroekonomiai politikai, finansiniai ir architektūrai nes matome, kad nauji elementai, naujos iniciatyvos yra teikiami kartais, aišku, pasiūlymai ir stringa taryboje, pavyzdžiui, bet nebūtinai. Ir tai gali turėti gyvendinimo greičiai. Dėl užimtumo. Mes ėmėmės daug visiškai naujų iniciatyvų ir naujų e, bandymų. Jeigu kreipiate dėmesį į užimtumo paketą, kuris patvirtintas praėjusį balandį. Jis e, iš naujo subalansavo užimtumo strategiją, pritaikė dabartiniai krizės situacijai, pabrėždama ne tik pasiūlos pusės priemonės, kas buvo ES užimtumo darbo tarkės dalis, bet taip pat ir paklausos galimybių pusę. Taip pat mes teikime pasiūlymę sustiprinti užimtumo valdyseną ES lygmenių, įtraukiant socialinius partnerius, tam, kad užtikrintume, kad tolesni valdysenės veiksmai ir iniciatyvos labiau atitiktų poreikius. Mes visai pakeitėme nuomonę palyginti su praeitimi, kaip, dėl to, kaip panaudoti socialinį fondą e, jaunimo užimtumo prasme komisija patvirtino jaunimo galimybių iniciatyvą, nes mes reagavome į krizę, reagavome į tai, kad tvarus atsigavimas neįvyko, mes vėl matėme nuosmukį daugelį šalių. Ir e, visą tai paveikė ypač neproporcingai jaunąją kartą, todėl mes ėmėmės iniciatyvos ko anksčiau niekada nebuvo, kreiptis į valstybės narės, kurios patiria šią problemą rimčiau. Tai ir aštuonios šalis, kur didžiausias jaunimo nedarbas komisija pasiūlė nukreipti ES lėšas į tuos projektus, kurie yra labiau tiesiogiai yra susijęs su e, nedirbančiu jaunimu ir suma perskrita šiame procese sudarė 10 milijardų eurų. Tai neturi ne tik socialinio fondo lėšos, bet nemažai. Ir e, buvo lankščiai sureaguota į gilėjančią krizę ir naujus iššūkius. Ir, ką minėjau, žanginėje kalboje turime visiškai naują rengiamą iniciatyvą, ne iš dangaus nukritusią, nes jaunimo garantijos buvo ir pradinėme Europos 2020 e, pasiūlyme 10 metais. Tačiau turiu pasakyti, kad tuo met e, buvo tam tikros susitaikymo nuotaikų valstybės narėse dėl naujų elementų poreikio ir naujų priemonių skatinant užimtumą turime iš naujo pradėti diskusiją, turime pradėti šią diskusiją vėl iš naujo praėjusiais metais. Jis susilaukė gana palankaus vertinimo taryboje. Ir kitą savaitę, tikiuosi, patvirtinsime jaunimo užimtumo paketo kontekste šį dalyką ir kontaktai su pirmininkausiančia Airija rodo, kad diskusijos taryboje turėtų vykti greitai, o tarybos išvados bus patvirtintos. Dar kartą noriu pabrėžti, kiek svarbios yra finansinės priemonės, nes e, jos yra absoliučiai svarbios 12 metais ir vėliau. Todėl apgailestautina, tai, kaip situacija pastaruoju metu e, stovi vietoje dėl papildomo biudžeto, nes yra finansavimo spraga socialinėme fonde. Ir mums trūksta santykinai nemažos sumos, kad galėtume refinansuoti valstybių narių užimtumo projektus. Ačiū. Trečias klausimų raundas. Visų pirma, Emilį Turinin, Žaliųjų frakcija. Dėl abiejų komitetų, po to panas Kuntis. Taigi, pane Turinin. Taip aš vienintelė, turbūt mm, šiandien iš mūsų esu, dirba abiejose komitetuose, taigi apžvelgsiu žaliųjų poziciją abiejose. Jūs sakėte, spaudos pranešime yra kalbama apie atsigavimą ženklus, tačiau matome naujausias prognozes, kurios yra neįgiamos ir tą reikia pripažinti, man atrodo, mm, komisijai daug giliau. Ir e, dėl augimo lygio šiems metams, kitiems metams dar reikia pažymėti, kad greta 13-14 metais numatomas tolesnis nedarbo augimas. Tai yra labai rimta ir praeitais šiais metais matome didėjančias skolas. Taigi, iš mūsų pusės būtų kreipimasis į komisiją, kad būtų pripažinti šie esminiai skaičiai ir daug giliau pripažinti. Visų pirma, uh, Klausimas ponui Irin. E, perspėjimo mechanizmo ataskaitoje perskaičiau, kad jūs sakote, jog bus dar vienas rodiklis dėl finansų sektorius. sektoriaus. Um, svar, jis buvo svarstomas, bet e, vien 2011 metų ataskaitoje yra pasakyta, kad parlamentas turėtų irgi vaidinti tam tikrą vaidmenį apibrėžiant tą apriepti. Tai gal jūs galėtumėte patikslinti, kokį čia tą vaidmenį numatote parlamentui. Toliau komisija paskelbė tyrimą dėl ryšių tarp deficito ir perviršio eurozonoje. Gal aš kažką tai praleidau, nepastebėjau, ar rengiama toks tyrimas. Trečia, kaip ketinate finansuoti uh, konverg paskelbtų e, konvergencijos e, priemonę. ir konkurencingumo priemonė. Jūs sakėte, kad jaunimo užimtumas yra labai svarbus ir labiausiai pažeidžiamiems. Jūs sakėte, kad reikia supaprasinti um, darbo teisės aktus ir um, padaryti daug, kad jie būtų lankstesni. Aš noriu paklausti, kaip tai bus naudinga labiausiai pažeidžiamoms grupėms. Ačiū, panas Sumtis. Ačiū. Αυτή τη βδομάδα να συνεχίσουμε ponė pirmininkė, aš dabar ponė Rienui norėčiau replikuoti. Jis praėjusią savaitę pabandė būti gaisrininku ir architektu, o dabar a, norėčiau paklausti jo kaip gaisrininko. Taigi tos skolos a, mane labiausiai neramina. Ponė Rienai, Eurogrupė paskutinį sprendimą priėmė dėl Graikijos, kad gruodžio mėnesį vėl bus superkamos Graikijos valstybės e, obligacijos. Tai būtent ta kaina, kuri buvo nustatyta e, lapkričio 26 dieną. Tai už tą rinkos kainą. Ir čia buvo kreiptasi, žinoma, į vairius draudimo fondus, į vairius e, fondus. Tačiau buvo nenustatyta, iš kur bus tas kapitalas, už, už kurį bus perkamas e, šitos obligacijos. Gal čia socialinis fondas kažkaip savo lėšomis prisidės. Ir man atrodo, kad šita programa, tai supirkti šitas obligacijas, atrodo savanoriška. Patys graikų bankai nenori pirkti tų obligacijų. Tai kokie bankai pirks? Tai kaip bus rekapitalizuojami šitie graikų bankai? Jeigu jie nenori pirkti obligacijų. O kitas uh, dalykas tai yra šitie draudimo fondai. Dabar taupant lėšas, bankai prarado daug lėšų ir dabar neturi galimybių e, gauti naujo kapitalo. Ir, ir iš tikrųjų, pagal kokią procedūrą bus viskas perkama ir vykdoma. Ir dar du. A, panas Papakis ir paskui ponia Podimata, kad po to komisarai galėtų kartu atsakyti tos klausimus αποτελεί κορυφαίο ζήτημα γιατί συνδέεται. Ačiū pirmininkė, visas augimo klausimas yra labai svarbus, nes jis yra susijęs su Europos ateities perspektyvomis. Daug valstybių narių, kurios turi didelių finansinių problemų, siekia konkurencingumo mažindamos atlyginimus ir socialinės teisinės e, pasinaudodama nedarbu, kad pasiekt, kad susidarotos problemomis. Koks yra planas, kad Europa galėtų grįžti prie augimo, nepakertant socialinių garantijų ir nesukuriant Europos, kuri vystusi dviem greičiams, greičiais. Ačiū. Toliau ponia Podimata, po to, po to ponia Kratsa. komisarė. Pirmiausia, noriu padėkoti už netikėtą, bet griežtą kalbą Strasbūre, Europos parlamente praėjusią savaitę. Jūs e, keletą valandų prieš Eurogrupės posėdį kreipėtės į suinteresuotas šalis, kad jos, e, e, jos būtų konstruktyvios ir mestų tą destruktyvę e, raudonų linijų logiką. Dėkuoju Jums už šį pasisakymą komisijos vardu ir noriu pabrėžti, kad apskritai toks ir yra Eurogrupės sprendimo, tokia ir yra Eurogrupės sprendimo dvasia dėl Graikijos. Na, dėl to, kad, kad sulauktume sėkmės, mums reikia įvykdyti kelias sąlygas. Viena sąlyga yra ta, kad E, skolos išpirkimas, ar jūs esate įstikinęs, kad šiai procedūra suveiks taip, kaip turėtų. Ir antra, saugiausias būdas užtikrinti skolos gražinimą yra atsigavimas ir aukštesnė augimo tempai. Ir tai yra tarp svarbiausių metinės augimo apžvalgos prioritetų. Tačiau šalis, kurios vykdo restruktūrizavimo programas, kenčia nuo didelės, didelio nuosmokio. Ką galima padaryti? Bazinė sąlyga, kuri padeda augimui, tai yra viešųjų finansų restruktūrizavimas, galėtų veikti šalims, kurios šiuo metu vykdo finansinį restruktūrizavimą. Pone Kratsa ir po to pone Serkas. Labai ačiū, gerbėjai komisijos nariai. Norėčiau pirmiausia pakalbėti apie nedarbo klausimą. Nereikia nepabrėžti, jog klausimas yra labai rimtas Europos perspektyvams ir politinių pastangų išlikimui. išlikimui. Veiksmų grupės sukurtos šalise, kurios turi didelių problemų ir kurios galėtų sukurti įvairias e, programas, panaudojama 82 milijardus, kurie nepanaudoti, skaitant Graikiją. Ar turime kokį nors rezultatų dėl šių programų gyvenimo? Tai labai svarbu, nes tai yra papildoma iniciatyva, kurią reikėtų panaudoti kaip, kaip galima geriau. Antra, dėl Europos semestro. Ar jūsų vertinimo ir jūsų rekomendacijose šalims, kiek jūs atsižvelgiate į užkretimą iš vienos šalies ekonomikos e, kitai. Aš manau, kad rekomendacijos yra apribuotos kiekviena konkrečia atskira šalimi. Nors realiai matome, kad vienos šalies ekonomika turi įtakos e, e, kitų šalių ekonomikoms, ypač eurozonoje. Alejandro Sarkas. Gerai komisijos nariai, labai ačiū. kad apsilankėte pas mus. Noriu pasakyti, kad mane labai neramina šio jūsų dokumento plano e, rezumė. Man atrodo, kad kolegija nesiklauso visiškai ką, to, ką sako parlamentas pastarosius kelius mėnesius, ypač ką mes sakėme Tyson pranešime dėl EPS ateities. Na, gal to nėra tik tai rezumė šitame, kurį aš turiu, tačiau jeigu jis atspindi visą tą metmenų planą, tai čia nieko nėra apie 20 metų strategiją, jūs tik tai sakote, kad vienintelė problema yra makroekonominiai disbalansai ir reikia čia e, pasidarbuoti, nekritikuojama visiškai politikos rytis, nieko nesakoma, ką reikia padaryti, kad atsigautų augimas, nieko nėra apie socialinius ramščius kalbama. Priešingai, jūs laikotės tos pačios klaidos, kurią daro Van Rompojus. Jūs, jūs nežvelgite į žmogišką kapitalą, o tai yra tas kapitalas, kuris ateityje bus ypač svarbus. Nekalbama visiškai apie jaunimo nedarbą. O čia turėtų būti ilgalaikio laikotarpio, ilgo laikotarpio dokumentas. Gal čia klaida, aš tikiuosi, kad viskas pastaisys iki gruodžio tarybos, tačiau aš manau, kad vienintelis būdas kažką pakeisti tai yra, kad kur čia taryba pradėtų klausyti parlamento, kuris su komisija turėtų kalbėti vienu balsu. Dėja, jūs kalbate visai kitaip. Labai ačiū. Dabar kita tvarka. Pirmiausia, prašau komisijos narį Andorą atsakyti į septynis klausimus per septynias minutės ir po to išklausysime komisijos nario Reno. E, Pirmininkė komisija tikrai nepamiršo žmogiško kapitalo, todėl mes ir mm, teigiame, kad dokumentinėje finansinėje programoje turi būti e, tvirtai matomas Europos socialinis fondas, kurio tikslas yra investuoti žmogiškai kapitalą. Tai yra komisijos pirminis toks pasiūlymas ir mes tikrai primtinai laikėmės tokios pozicijos tam, kad būtų galima užtikrinti ryšį tarp finansinių priemonių ir Europos strategijos 2020 metams. ESF yra viena iš tų priemonių, aišku, yra ir kitų mažesnių priemonių, kurias jūs puikiai žinote. Aišku, mes kiekvieno elemento, kiekviename dokumente nesudėsime, bet čia, aišku, vieta yra tinkama ir iš tikrųjų diskusijos dėl dokumentės finansinės programos dar nesibaigusios, taigi labai svarbu toliau tvirtai palaikyti šią priemonę. Žinoma, reikės veikti kitokioje aplinkoje su daugiau lankstumo, bet tai jau aiškiai parodyta krizės laiku. Labai svarbu yra paremti ne tik jaunimą ir noriu padėkoti poniai Turinen už jos paramą per šiuos metus dėl jaunimo garantijų, bendarbiaujant su komisija, kas buvo padaryta. Tikiuosi, kad tikrai patenkinsime lūkesčius dėl labiausiai pažeidžiamų, kaip supaprastinimas padės jiems, nežinau, gal čia Mm, ta, tik žodžių toks e, sudėliojimas netoks buvo. Tiesiog aš kalbėjau apie darbo rinkos fragmentaciją ir polarizaciją, turint omenyje mm, įvairių sutarčių sąlygas ir mes tikrai labai dirbame dėl to, kad būtų galima įveikti tą susiskaldimą, tą fragmentaciją ir pagerinti taip pat ir sąlygas tame tarpe ir jaunimui, daugeliui darbuotojų taip pat, kurie dirba su terminuotomis sutartimis, kurie šiuo metu gali turėti tik tai terminuotas sutartis, tik tiek pavyksta jiems užsitikrinti, jie iš viso jie susiranda darbą. Tai aš Manau, kad mm, supaprastinimai tą linkme galėtų suvaidinti pozityvų vaidmenį. E, dabar dėl e, mm, veiksmų komandų, dėl to, kad būtų galima padėti e, Latvijai, Lietuvai, dviem Baltijoms valstybėms, Slovakijai, Airijai ir pietinėms valstybėms, aštuonioms valstybėms, kaip jau minėjau, jaunimui ten aš lankiausi vasarą tose valstybėse ir aš jau minėjau to darbo finansinę pusę. Uh, kad reikės apie 10 milijonų eurų 10 milijardų eurų reikės perdėlioti mm, tas valstybės ir eina kalba būtent apie jaunimą, kuriam bus skirta pagalba tose aštuoniuose valstybėse narėse, mm, užmėgsti kontaktai su septyniomis kitomis valstybėmis narėmis. Tiesa, čia veiksmai netokie, bet irgi galvojama čia kažką padaryti dėl jaunimo nedarbo e, lygio, bet čia labiau yra dirbama dialogo keliu, labiau nei lėšų perskirstimo metodą naudojant. Aišku, ne visuomet yra įmanoma padaryti viską iš karto, taigi reikia palaukti kažkiek, kad tos programos galėtų įsibėgėti ir duoti rezultatą. Bet kalbant apie šias valstybės narės, labai svarbu ieškoti galimybių kažką padaryti per artimiausią laikotarpį, per sekantį laikotarpį. Ir mano tikslas, galvojant apie tuos tris vizitus į pietų Italiją, Portugaliją ir Ispaniją kitą savaitę, tai yra tas valstybės narės, kur yra tikrai pačios e, aštriausios tos problemos, tai būtent apie tai ir bus galvojama. Uh, Olė, aš manau, irgi norės mm, pakalbėti apie atlyginimų derinimą. Bet kalbant apie atlyginimų kitimą, mes, aišku, laikomės bendrojo principo, kad reikia sieti atlyginimų dinamiką su produktivumu ir, žinoma, reikėjo sureaguoti į tuos skirtumus šiuo laikotarpiu tarptų skirtingų tendencijų. Mes visuomet primiktinai reikalavome, kad jeigu yra kažkokių tai korekcijų, um, ketinama imtis ir visuomet su socialiniais partneriais reikia dirbti. Ir aišku, bendrijos teisino reikia laikytis probleminėse valstybėse taip pat. Situacija kai kur yra labai aštri, pažiūrėjau, Graikija, kur su TDO dirbame kartu, stebėdami naujosius pasikeitimus ir per savo pasarąjį vizitą Graikijoje kalbėjausi su socialiniais um, partneriais, analizavau jų poziciją Aišku, žinoma, mes dirbame ir su e, tuo, kas yra tuo metu vyriausybė, siekdami atkurti e, normalų socialinio dialogo funkcionavimą. Ačiū dabar komisaras Rein. Thank you. First, uh... Ačiū. Dabar kalbant apie ponios turinę klausimus. Visų pirmas klausimas buvo susijęs e, su finansų sektoriaus rodikliais. Būtent mūsų ataskaitai minimus. Mes kaip tik su parlamentu, e, remdamėsi tarp institucinio sustarimo, diskutavome ir e, susitikome su ponu Šulcu, e, kur į, su šiame susitikime aš informavau parlamentą. Būtent, kad mes į atitinkamo stabilizavimo mechanizmo ataskaitą įtraukėme 11 rodiklį. Tiksliau, į įspėjimo mechanizmo ataskaitą įtraukėme šitą 11 rodiklį. O dabar aš atsakyti panos Ferreiros klausimą dėl perviršio valstybių ir kaip mes balansuosime Europos ekonomiką, tai būtent e, tai spręsime artimiausiamis savaitėmis. Trečias klausimas buvo apie e, konvergencijos ir konkurencingumo e, priemonės finansavimą. Čia mūsų plane yra kaip tik numatyta, kaip bus finansuota ši priemonė. Tai būtent remiantis ekonominės ir pinigų e, sąjungos principais. Tai bet kokio atveju tai bus priemonė taikoma eurozonai ir toms valstybėms, kurios dalyvauja eurozonoje ir kurios, nu, žinoma, priims bendrą sprendimą, kai bus finansuojama e, ši priemonė. Dabar pas e, Huntis paklausė dėl Graikijos situacijos. Žinoma, Eurogrupės e, pareiškime yra patvirtinta, kad kainos, e, kuriomis bus perkamos obligacijos, nebus e, didesnės už tas kainas, kurios nusakytos 23 lapkričio dieną. Būtent ir tai bus vykdomas išpirkimas skolas. Ir čia galės dalyvauti, žinoma, valstybės institucijos ir privatus subjektai. Ir tik tai graikai galės nuspręsti, kaip e, visas šis procesas vyks. Ir mes dabar susieksime su graikų vyriausybė ir nuspręsime, kaip vis dėlto e, gausime lėšų išpirkti valstybės skolą, tai yra pirkti valstybės obligacijams. Taip pat buvo klausimas dėl Eurogrupės susitarimo. At, tai šis e, susitarimas e, tikrai buvo rimtas ir solidus, e, kaip mes, mes galime sumažinti graikų skolą. Tai yra dviem etapais, yra konkretus įsipareigojimai sumažinti 2020 metais 124 procentai sumažinti šią skolą. Be to yra kitas pareigojimas būtent Eurogrupės, kad būtų apsvarstytos kitos priemonės ir pagalba. Pavyzdžiui, finansavimą, tai ir bendrai finansavimą iš struktūrinių fondų už mažesnės palūkonas. Tai kad būtent būtų sumažinta graikų skola lyginti su bendroju vidaus produktu. Na, pirmas etapas e, įvyks per artimiausias savaitės arba mėnesius, tai yra konkretus įkurėtis įsipareigojimai, kokios bus priemonės iš eilės taikomas. Kitas įsipareigojimas bus vykdomas 2017 e, metais ir mes tada nuspręsime, ar reikia kitų priemonių, papildomų priemonių, kuris mažintų graikų skolą. Aš esu įstikinęs, e, kad iš tiesų tos priemonės pridės pasitikėjimo greiko ekonomiką. Mes matome, kad ES prisideda e, būtent e, savo finansavimo skiriamo per struktūrinius fondus. Ir būtent per bendrąjį finansavimą prie tokių problemų mažinimo. Tačiau visą tai yra numatyta daugiametinėje finansinėje perspektyvoje. Tai yra 4-5 milijardai eurų tam yra numatyta. Nu, iš esmės e, tai yra 2,5 procentų nuo bendro vidaus produkto. Ir tai yra pakankama suma, siekiant sumažinti valstybės skolą. Taigi, taigi būtent šitas bendras paketas prisidės prie e, viso bendro e, finansavimo. Tai būtent nustatysime ir skolų išpirkimo e, terminą ilgesnį, nustatysime mažinės palūkanas, tai yra visas bendras e, paketas ir bendra strategija. Tai va, tai, bet reikės su graikais artimiau bendradarbiauti, nustatant atskiras e, priemonės ir darbo atvarkę. Pone Kratsa, tai jūs kalbėjote ir apie metinę augimo ataskaitą. Ir būtent e, e, koks yra poveikis už ES ribų mūsų ekonomikos Tačiau e, šitas klausimas yra sprendžiamas. Ir mūsų plane, e, ponės Panas Andoras jau pasakė, atsakė į kai kurios klausimus. E, yra koncepcinė skirtumas tarp dviejų dokumentų, kurie buvo priimti šiandien. Metinė augimo ataskaita yra susijusi su konkrečiamis politinėmis priemonėmis ir su konkrečiais klausimais. E, e, skirt, e, skirtomis būtent 2013 metams, tai yra kitiems metams. O komisijos planas būtent siekia suartinti Europos ir tai yra ekonomikos ir pinigų sąjunga. Ir šitam plane ne, nereikia atsižvelgti į visas politikos sritis. Nes būtent pamatai eurozonos ir, ir apskritai ekonomikos ir pinigų sąjungos turi būti sustiprinti. Na, būtent mes norime sukurti stipresnę ekonominė ir pinigų sąjunga ir tam reikia užtikrinti, kad būtų sieka, siekima tolesnės pažangos, kad turi būti bazė tvirta padėta ir kad turi būti siekima realių tikslų. Tai būtent taip pat kursime ekonomiką. Ačiū labai mėlyms komisarams. Uh Džiugu, kad antrą, trečią kartą e, du komitetai e, posėdžiavo kartu dėl Europos Europos semestro. E, atsiprašau komisaro, bet tai aiškiai parodo, kad parlamentas tikrai labai rimtai vertina Europos semestro klausimus. Jūs abu kalbėjote apie tai, kad e, labai svarbu yra kasmet įvertinti augimą, atlikti tą tyrimą. Vis tik tai man štai kokį įspūdį padarė tokie dalykai dėl augimo prognozių. Jūs sakote, metinį augimo, e, metinis augimo tyrimas padeda užtikrinti mm, politikos koordinavimą, kad valstybės narės suderintų savo gimo planus su stabilumo augimo paktu ir ES 2010 metų strategija. Man atrodo, viskas čia galėtų būti tarsi um, parlamento parašyta. Toliau žiūriu į kitus žingsnius, bet nei vieno žingsnio apie Europos parlamentą šiame dokumente. Vis tik tai lygiai grečiai aš matau dokumentą, kurį jūs vadinate metmenimis, planu, jūs abu kalbėjote apie jį ir štai čia yra pasakyta. Trumpai, ypač tai, kas yra numatyta užtikrinti parlamentinės diskusijos Europos semestre, kaip kad, pavyzdžiui, paskatinti parlamento dalyvavimą diskutuojant komisijos metinį augimo tyrimą. Aš taip suprantu, kad tuos du tekstus parašė du skirtingi žmonės arba du skirtingi smegenų pusrutuliai. Bet vis tik tai reikia pasakyti, kad komisija yra kolegija, taigi e, sąžiningai žiūrėkite, jeigu rimtai e, norite žiūrėti į Europos semestrą, tai rimtai žiūrėkite į Europos parlamentą, kuris tiek daug metų jau kovoja už tai, kad eksantė politikos koordinavimas kažką reikštų. E, tai iš tikrųjų reiškia, kad per šį pirmąjį semestrą, e, kai vyksta diskusijos dėl Europos ekonomikos būklės, dėl Europos ekonomikos diagnostikos ir kai iš tikrųjų kalbame apie e, atsakomybės už tai, kokiu krypčių laikysis valstybės narės, kad atkavintų savo savo augimą, kad ištaisytų savo deficitus ir taip toliau. Kalbėkime sąžininkai, jų, mes esame jūsų geriausi sąž, sąjungininkai šiame procese. Ir vis tik tai, kai kalbame apie tos jūsų pasisakymus, tikrai, um, kalbant apie visą komisiją kaip kolegė, reikėtų dar pasistengti. Uh, Ir noriu pasakyti, kad Europos parlamento organizuojama Europos semestro um, savaitė uh, sausio 28 dieną tikrai bus labai svarbi ir aš norėčiau, kad jūs labai rimtai pažiūrėtumėte mūsų pastangas. E, juk sutartie yra e, numatyti e, bendro sprendimo įgaliojimai parlamentui ir taip pat ir augimo srityje. Ir iš tikrųjų, jeigu norime sukurti tą viešą diskusijų erdvę, kad būtų um, suvokta situacija ir kad tai persikeltų į um, transformuotųsi į valstybių narių veiksmus, tai, na, kai kas šiandien sako, kad e, tai yra vis tik tai svarbi žinia apibendrinant tuos darbus, e, nenustek suvokime, kad tai, kas buvo apibriešta kaip valstybių narių trajektorija, e, lieka nepasikeitę. Tuo tarpu, kai augimo prognozės visome, vis koreguojamos ir koreguojamos žemyn, e, visas institucijos e, žemėjimo tvarka, taip pat ir EBPO ir kitos. Aš labai dėkoju visiems, taip pat ir vertiems, kurie pasiliko iki darbo pabaigos. Mes džiaugiamės abiejų komitetų bendradarbiavimo dvasia ir ketiname planuojame vėl su jumis susitikti e, sausio 28 dieną, kur kalbėsime apie Europos parlamento savaitę skirtą Europos semestrui. Ačiū visiems.